Okay, colleagues, um, we'll begin and uh, another thank. Kolegos, pradėkime. Da, dar kartą norėčiau padėkoti kolegoms, kurie atėjo laiku. Tikrai esu jums dėkingas už tai. Dabar norėčiau padaryti trumpą pertraukėlę ir pasižiūrėkime, ar ponas Dijas Demera yra atėjęs, nes jis yra vienas iš pranešėjų dėl pažangiai valdomų sienų paketų, bet jis dėja dėl šeimininių aplinkybių negalėjo ateiti, bet matau, kad Tanja Fajon yra. Taigi pradėkime e, e, dėl registruotų keliautojų programos naudojimo. Ir norėčiau kreiptis į Taniją Fajon, gal galėtumėte pristatyti šį dokumentą? Jeigu ne, tuomet į komisiją kreipsiuos. Dabar norėčiau labai greitai, trumpai pasakyti įžangą. Norėčiau Jums priminti, kad spalio 16 dieną komisija pateikė lybę komitetui e, techninę studiją dėl pažangiai valdomų sienų paketų. Tuo metu tas skyrius, kuris susijęs su pasiūlytų sistemų išlaidomis, dar nebuvo parengtas, taigi komisija pristatys išlaidų analizę šiandien, o po to suteiksiu žodį vieną iš pranešėjų, Tanijai Fajon. Na, o dabar pon, ponas Rozenburgas atstovauja komisiją šiandien, taigi manau, kad mes galėtume daugiausia 15 minučių skirti šiam dokumentui po to suteiksiu žodį komiteto nariams ir jeigu bus ilga diskusija, tai surenksime keletą jos raundų. O dabar suteiksiu žodį ponui Rosenburgui, komisijos atstovui, kad pristatytų išlaidų analizę. Ačiū pirmininkė. Taip, šiandien mes pristatysime finansinį e, pažangiai valdomų sienų paketo skyrių. E, ir pasistengsiu tai padaryti integruotai, susijęsiu šią informaciją su tuo, kas buvo nustatyta ir įtraukta į ataskaitą, kaip jau sakiau, spalio 16 dienos posėdė. Pirmiausia, norėčiau labai greitai priminti kontekstą. Komisija pateikė pasiūlymą. E, dėl iš pažangiai valdomų sienų ir tai vyko 2013 metais. Reikėtų paminėti dvi sudėtinės dalis, tai atvykimo išvykimo sistema AIS ir abu teisės aktų, kurį, kurį parlamentas ir taryba E, išsakė bejonės dėl išlaidų, todėl 2014 m. vasario mėnesį e, buvo susitarta patikrinti šias, šiuos dalykus ir panagrinėti svarbiausius dalykus ir e, buvo nutarta surenkti du etapus. Dėl po pirmojo etapo buvo parengtas, parengta ataskaita dėl finansinių skyrių, o antras etapas yra bandymo etapas arba pilotinis etapas. Šiuo metu jam ruošiamasi ir jis bus pradėtas vykdyti kitų metų kovo mėnesį. Komisijos narys teigė, kad pabaigus tą bandymų laikotarpį, o tikimės, kad tai įvyks kitų metų rugsėjo mėnesį, tai po jo komisija kuo greičiau pateiks naujus teisėkūros pasiūlymus ir tai įvyks 2015 metų pabaigoje arba 2016 pradžioje. Tuo pačiu šis pasiūlymas, kuris buvo pateiktas 2013 metais, bus atsiimtas. E, komisija e, atsižvelgs į parlamento ir tarybos išsakytas pastabas. Na, o dabar pereisiu prie tyrimo. Pagrindinės e, šio tyrimo išlaidų skyriaus tikslas buvo nustatyti ETP ir IS sistemos išlaidas, kurias, pati, kurias patirs komisija ir valstybės narės. Kitas tikslas buvo nustatyti, ar šiam paketui skirtas e, biudžetas o nuo 2014 iki 2020 metų, o biudžetas yra 721 milijonas, ar jis bus pakankamas. Taigi buvo nustatyta, kad šio biudžeto e, pakaks e, trejiems metams ir e, nuo 2014 iki 2017 ketveriems metams Išlaidos bus 430 milijonų ir jeigu išskaidysime septyneriems metams e, per MFF laikotarpį, tai bendra suma abiems sistemams bus 622 e, milijonai, o tai yra 20 procentų mažiau nei dabar yra paskirta suma. Kodėl sumažėjo ši suma? Pirmoji priežastis yra tai, kad po to, kai atlikome pirmosius paskaičiavimus prieš keliarius metus, tai e, dėl padidėjusios e, konkurencijos šioje rinkoje sumažėjo viso tinklo išlaidos Ir dabar tas paslaugas, tinklo paslaugas bus galima gauti daug mažesnę kainą nei anksčiau. Tai pirmoji priežastis. O antroji priežastis yra tokia įvedama nauja e, koncepcija, tai nacionalinė, nacionalinės. E, National Interface ir tada bus galima parengti nacionalinę sistemą, sujungti juos, ją su centrinė sistema. Uh, ir tokiu būdu bus galima sutaupyti lėšų. Be to, taip labiau apsimokės. Ir bus galima parengti vieną bendrą sąveiką. Toliau 2013 metais komisija pateikė pasiūlymus ir mes galvojame, kad bus dvi atskiros sistemos ir jos nebus susijėtos. Tačiau tyrimo metu buvo nustatyta, kad jeigu bus viena sistema su AIS e ir RTP funkcionalumu, tai tuomet bus tam tikrų privalumų, bus galima registruoti keliautojų duomenis ir tai bu, bus poveikis nacionalinėms sistemoms ir bus galima sutaupyti lėšų. E, viena sistema kainuotų 49 milijonus ketveriems metams, dėl to, kad procesai ir užduotys būtų panašios. Taip pat būtų galima e, turėti bendras licenzijas. Ir jeigu šią sumą skaidysime septyneriems metams, tai beveik 70 milijonų būtų sutaupyta. Ir tai iš tikrųjų labai didelės suma. Ir dar vienas dalykas, reikėtų tai susijęti su esama vis sistema. E, mes galėtume pagalvoti, kaip nauja pažangių, pažangiai valdomų sienų ir nauja VIS sistema galėtų būti suderintos. Ir jeigu iš pradžių būtų šios sistemos derinamos, tuomet tai kainuotų 39 milijonus. Ir tai būtų todėl, kad reikėtų sumažinti riziką, kuriant naują sistemą, remiantis jau esamą vis sistemą, e, kuri e, veikia dabar 30 šalių ir techninė prasme tai būtų labai sudėtingas procesas. Todėl išbandymas ir tos sistemos paleidimas būtų labai sudėtingas ir brangus, lyginant su E, atskiros naujos sistemos sukūrimo. Tai nereiškia, kad nereikėtų integruoti šių sistemų. Tyrimo metu buvo aiškiai nustatyta, kad jeigu e, palaipsniui e, integruotume RTP ir VIS ir jeigu iš karto būtų įtraukti, įtrauktos vis sudėdamosios dalys į pažangiai valdomų sienų paketą, tai tuo metu abi sistemos pamažu per keliarius metus būtų suderintos. Ir tuo metu tas procesas būtų e, saugesnis, iš pradžių išlaidos būtų didesnės, bet vėliau bandant sistemą būtų sutaupyta lėšų ir e, galų gale būtų sutaupyta apie 4,5 milijonų eurų, lyginant su pradiniu scenariumi dėl biometrinių duomenų nustatymo 2013 m. komisijos pasiūlyme mes minėjome pirštų anspaudus kaip vienintelį biometrinį e, matmenį. Ir turint galvoje biometrijos rytie pasiektą pažangą, tyrimo, tyrimo metu buvo nustatyta, kad buvo tyriama, ar ne, ne, nebūtų galima imti mažiau pirštų ant spaudų, ir, ir ar reikėtų, būtų reikalinga, reikalingas veido atpažinimas. Ir jeigu pasižiūrėtume į visą tai iš išlaidų perspektyvos, tai pamatytume, kad tas skirtumas tarp šių scenarijų yra labai didelis, bet galbūt netoks didelis, kaip būtų galima manyti. Pavyzdžiui, jeigu būtų įmami aštuoni, aštuonių pirštų ant spaudai, palyginus su keturiais pirštų ant spaudais, tai tai kainuotų mažiau nei 3 milijonus eurų per nustatytą laikotarpį. O jeigu tik tai e, nuotrauka būtų e, registruojama, bet ne pirštų ant spaudai, tai tuomet būtų pigiausias variantas ir tai kainuotų 23 milijonais mažiau nei 8 pirštų ant spaudų ėmimas. E, Ir visa tai priklauso nuo tinklo dydžio ir tinklo išlaidų, nes kuo daugiau duomenų būtų saugoma, tuo daugiau kainuotų. E, dėl galėjimo naudoti šią informaciją teisės saugos tikslais, kaip jūs žinote, 2013 metų pasiūlyme nebuvo numatyta, kad teisės saugos institucijos galėtų naudotis e, registruotų keliautojų programos ir RTP duomenimis ir kad būtų galima, e, vis dar reikia įrodyti, ar tikrai reikia teisės saugos institucijams e, prieiti prie šių duomenų. Mes politinio aspekto nenagrinėjome, tiesiog paskaičiavome, kiek kainuotų, kad ta sistema būtų naudinga teisės saugos pareigūnams. Ir e, pasirodo, kad papildoma techninė ir programinė įranga irgi kainuotų dėl to, kad nes e, ta, tos išlaidos nebūtų labai didelės, 2,5 milijonai e, metinis priežiūra kainuotų galbūt 0,2 milijono. Tačiau labai svarbu paminėti, kad e, teisės saugos dėl paprastai atvykimo išvykimo duomenys saugomi tik 90 dienų, taigi nėra labai didelis suinteresuotumas teisės saugos pareigūnams naudotis šiais duomenimis. Bet jeigu ište, pratestume duomenų saugojimo laiko tarp, pavyzdžiui, iki vienerių metų, tai tuo met tos kaina padidėtų ir tai kainuotų 26 milijonus parengti tą sistemą ir 2,3 milijonai tokia būtų priežiūros kaina. Jeigu duomenys būtų saugomi penkerius metus, tai tuo met 32 milijonus kainuotų visa sistema, o metinė priežiūra kainuotų daugiau kaip 9 milijonus kiekvienais metais. Ir e, būtent štai čia ir matome tuos skirtumus. Dar e, reikėtų paminėti, kad jeigu duomenys būtų saugomi keliarius metus, tai komisijos nuomonė tai būtų būtina tai padaryti vien dėl keliautojų patogumo ir dėl to, kad būtų galima greičiau, kad būtų galima padidinti keliaivių pralaidumą Ir priešingo atveju galėtų susidaryti papildomos eilės pasienio. Ir atveju reikėtų į tai atsižvelgti, turint galvoje, kad teisės saugos pareigūnams gali būti naudinga naudoti šią informaciją. Dėl registruotų keliautojų programos 2013 metų pasiūlyme yra tokia savoka dėl atskiro e, e RTP, RTP registruotų keliautojų programos atpažinties rakto ir būtų galima pasiekti tuos pačius rezultatus, jeigu būtų galima e, turėti mašininio nuskaitimo e, galimybės. Ir tai kainuotų 15 milijonų eurų visą sistemą sukurti. Tyrime taip pat kalbama apie taikymo procesą dėl RTP. Reikėtų valstybėms narėms mažiau išlaidų. E, mintis yra tokia, reikia leisti tiems, kurie jau e, yra registruoti AIS, naudotis biometriniais duomenimis. Ir, taigi e, pats modelis yra labai pragmatiškas. Dar reikėtų pasakyti, kad kalbant apie finansavimą, toks modelis neturėtų labai didelio poveikio, tačiau e, poveikis būtų nacionaliniam biudžetui, turint galvoje žmogiškuosius išteklius. Dėl informacijos sistemų vežėjams ir keliautojams, jie, kadangi ateityje jau nebus dedami spaudai į pasus, tuomet turi būti galimybė gauti informaciją dėl didžiausių duomenų skaičių, kiek asmuo gali pasilikti Šengeno erdvėje. Ir ta informacija kadangi tos informacijos pase daugiau nebus. E, panašus e, sprendimas turėtų būti parengtas ir vežėjams. Ir šios galimybės nebuvo numatytas 2013 metų pasiūlyme ir dėl to jos nėra įtrauktos į finansinį bazinį scenarijų. Ir mums reikia pasižiūrėti, kaip visą tai organizuoti praktinę prasme. Šiuo metu e, ataskaitoje yra numatytos kelios galimybės. Uh, Labai svarbu yra tai, ir dabar norėčiau tai paminėti, kad nei vežėjai, nei keliautojai negalės prisijungti prie centrinės sistemos. Ir po, e, būtų galimybė pasitikrinti, patikrinti labai ribotą duomenų kiekį ir gauti atsakymą taip ar ne o keliautojas galėtų pasitikrinti tik tai, tai kiek dienų lieka būti šalyje. Ir planuojame, kad tai kainuos 4,2 milijonus kūrimo etape ir 1,5 milijonus e, per metus priežiūrai, sistemos priežiūrai. Na ir galiausiai, kiek kainuos tas pilotinis etapas. nebus e, nei AES, nei RTP e, pilno išbandymo, dar neįsivaizduojame, kaip ta sistema turėtų atrodyti, tačiau e, bus naudojama centrinė sistema ir bus žiūrima, kaip saveikauja nacionalinės sistemos. Mes parengsime tris nacionalinės sistemas, kurios saveikaus su centrinė sistema. Tos valstybės narės, kurios norės tai padaryti, joms bus suteikta infrastruktūra ir žmogiškiai ištekliai ir paskaičiuota, kad visų galimybių išbandymas e, kainuos šešiuose pasienio punktuose. Ir kainuos 2,3 milijonus ir čia turima galvoje ir sausumos, ir jūrų, ir oro sieną. Ir jeigu bus daugiau pasienio postų, tuomet ir išlaidos gali didėtis. Uh, kai kas yra paminėta tame laiške, kuris buvo nusiųstas komisijos nariui prieš dvi savaitės. Taigi biudžetas gali būti šiek tiek padidintas, tačiau vis tiek jis e, liks maždaug 3,5 milijonai eurų. E, apibendrindamas pasakysiu, kad nauja pažangiai valdomų sienų sistema e, jau formuojama ir ją galima įgyvendinti E, turint jau paskirtas lėšas iš daugiametinės finansinės perspektyvos. Taip pat e, yra nustatyti įvairūs scenarijai, kiek kas kainuos ir jais remiantis buginius sprendimus. Labai svarbu paminėti, kad sistemos architektūra ir biometrinių duomenų pasirinkimas, duomenų saugojimo laikotarpiai, duomenų uh, tvarkymo paspartintojai visą tai kainuos, bet detalės bus pateiktos vėliau ir visi, taip pat ir komisija, e, remdamas iš informaciją, galės priimti sprendimus. Ačiū. Um, go to... Dėkoju, iš karto sutikiu žodį mūsų pranešėjai, Tanijai Fijon. Tanė, prašau. Ačiū pirmininkė ir dėkoju Europos komisijos atstovui už e, tai, kad jisai labai išsamei mums e, pasakė visus skaičius, kurie yra nurodyti šioje studijoje. Šiuo metu situacija yra sudėtinga. Ypač jei atsižvelgsime tai, kad vakar Europos komisija pasakė, kad per bandomąjį laiką laikotarpį buvo nuspręsta atsimti šį pasiūlymą, jį peržiūrėti ir pateikti naują pasiūlymą. Ir mes nežinome, kas bus tame naujame pasiūlyme. Taigi šiuo metu mes kalbame apie tyrimų rezultatus, apie įvairius scenarius, kurie numato taip pat skirtingas išlaidas ir turėsime pasirinkti tarp įvairių variantų. Atsiprašau, kad kolega Demera negalėjo atvykti į šį posėdį, bet mes pastarėsiais mėnesiais, ypač pastarosiamis savaitėmis, labai daug bendradarbiavome Ir aš norėčiau padėkoti tarybai ir komisijai už e, jų bendradarbiavimą. Šiuo metu labai sunku ir pasakyti, kaip e, toliau klostysis šio dokumento likimas ir aš turiu nemažai klausimų. Bet vienas dalykas yra aiškus. Man yra neramu dėl to, kad nėra atsakyta į pagrindinį klausimą, net ir nepaisant to, kad buvo atliktas šis tyrimas. Aš baigiu, kad komisija neįrodė, kad šios sistemos yra realiai reikalingos, kad jos sukurs pridėtinę vertę, kad jos yra finansinė prasme prasmingos, kad mes sugebėsime padidinti savo saugumą ir kartu galėsime palengvinti sienos skirtimo procesą. Ir kai galvojame apie tai, kokius scenarių reikės ateityje, Aš bijau, kad parlamentui rūpės teisės saugos aspektas ir mes jeigu pasirinksime šį variantą, tuomet sąnaudos bus didesnės ir ko gero tas variantas apskritai kaip modelis nebus mums priimtas, pri, priimtinas. Mes kalbėjome su, Italijo, su Italijos atstovais ir mes supratome, kad e, valstybės narės pasisako už tai, kad e, teisės saugos pareigūnai galėtų naudotis šio, e, visose šiuose sistemose turimą informaciją. Ir kol kas dar nežinome, kas bus pasakyta naujame pasiūlyme. Ir ar mes kalbėsime apie duomenų išlaikymo laiką Ir jeigu, pažiūrėjau, bus nuspręsta, kad duomenės reikia laikyti penkerius metus, tai kainuos mums 70 milijonų. Jeigu mes norėsime teisės saugos pareigūnams suteikti prieigą prie duomenų, tai kainuos 60 milijonų. Taigi vyks politinė diskusija, mes turime tyrimą. Šiuo metu atliekam, atliekamas yra parengiamasis, bandomasis darbas. Ir mes dar lauksime naujo pasiūlymo. Man atrodo, kad valstybės narės jau ir dabar diegia šios naujus mechanizmus, naujas technologijas, nepaisant to, kad mes dar nesusitarėme dėl to, kokiu mechanizmu mums reikėtų. Ir gali būti, kad tos naujos sistemos dubliuos jau egzistuojančių sistemų darbą. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad vis dar nėra atsakyta į pagrindinį klausimą, ko mes siekiame, koks yra mūsų tikslas. Ir ar tai yra, kiek tai kainuos ir ar uh, leisti teisėsaugos pareigūnams e, naudotis turimais duomenimis. Beje, abejo, yra ir klausimas, kokie tai turi būti duomenys, kaip jie turi būti renkami, kaip saugomi, kiek laiko saugomi ir taip toliau. Be to, komisija teigia, kad kad jei mes taikysime AES sistemą trečių šalių piliečiams, uh, tuomet mums, mes galėsime sutaupyti 300 milijonų e, palyginus su registruotų keliautojų programa. Aš norėčiau, kad būtų man atspaaiškinta, kodėl taip yra. Vakar mes bendravome su komisijos nariu. Deja, nesigilinome į sumaniai valdomų sienų klausimą, bet mes paprašėme, kad kitą savaitę įvyko trišalis e, pasitarimas, kuriame dalyvautų trys e, institucijos. Ir senai tikiuosi, mes galėsime gauti daugiau informacijos, nes panašu, kad dabar nėra atsakoma mums rūpimus klausimus, mums dar nėra, nėra aišku, kas vyksta, Taigi, tos informacijos mums reikia tam, kad mes galėtume komitete šį klausimą svarstyti ir kad galėtume paaiškinti piliečiams, kas vyksta. Tai yra nepaprastai jautri tema. Kitais metais parlamentas turės priimti sprendimą ir man nėra, dar nėra aišku, kaip mes visi kartu dirbsime. Dėkuoju Jums už šį tyrimą ir e, gal būtų gerai, jeigu jūs galėtumėt padė, e, pateikti mums papildomos informacijos ir man be abejo bus įdomu sužinoti, ką apie tai mano kolegos. Jūsų klausimas ir aš susijęs su visų paketu. Jūs kalbėjote ir apie galimą funkcijų dubliavimąsi, ir apie teisės saugos pareigūnų prieigą prie informacijos. Ponas Ahal. Ir po to aš matau, kad yra dar norinčių pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad uh, smarkiai buvo uh, sumažintas e, su maniai valdomų sienų paketo e, sąnaudų vertinimas, palyginus su skaičiais nurodytais 2013 metais. Ir aš tikiuosi, kad taip yra ne dėl to, kad e, tiesiog bus taupom, bet dėl to, kad mes atsisakysime nereikalingų dalykų, pavyzdžiui, tokių kaip RKP numatytas atpažinties raktas. Be to mes turėtume nepamiršti, kad jeigu mes negalėsime užtikrinti patikimos ir efektyvios išorės sienų kontrolės, mes turėsime ilgesnės keliautojų eilės ir mažesnį, kon... ir mažesnį efektyvumą. Žinome, kad pažinties raktas yra labai brangus ir atskirų RKP sistemų turėjimas labai daug kainuoja ir neaišku, ar jos bus reikalingos, jeigu jos nebus, tarp jų nebus sąsajos. Mes norime, kad keliautojams būtų patogu kirsti sieną. Ir taip pat norime, kad pasienio pareigūnai galėtų visą savo dėmesį skirti tiems atvejams, kur, kai patikrinimai yra iš tikrųjų reikalingi. Bet tom mes norime surinkti informaciją apie tai, kas vyksta šiandieno erdvėje, skaitant ir tai, kiek žmonių neteisėtai pasilieka ilgiau nei yra leidžiama. Uh, ES teritorijoje. Toliau, kai mes kalbame apie duomenų e, e, laikymo laiką ir apie tai, ar naudoti pirštų anspaudus, turime e, suvokti, kad tai yra gal, skirtingi variantai. Ir dar reikės pasvarsyti, ar jie yra reikalingi ir kuris yra reikalingesnis. Su manį valdomų sienų paketas turėtų būti suvokiamas kaip ilgalaikį investiciją į mūsų geresnės galimybės keliauti ir išorės saugumo, išorės saugumą. Aš galvojau, kad būtų buvę protinga įdėkti atvykimo išvykimo sistemą prieš sukuriant Šengeno erdvę. Aš tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Duomenų apsauga ir susirūpinimas dėl jos. Tai yra da, rimti klausimai. ES ir taip jau renka labai daug asmens duomenų, įskaitant ir biometrinius duomenius. Jie laikomi yra Eurodako sistemoje ir vizų informacinėje sistemoje. Taigi siūlomos tos minimos problemos nėra neįsprendžiamos. Uh, nėra naujos. Ir be abejo, aš manau, kad čia taip pat reikia pritaikyti proporcingumo principą. Dėkuoju, ponė Bajos. Ačiū, kalbėsiu gimtają švedų kalbą. Tuoj, tuoj dabar nusimsiu ausines. Žaliųjų frakcijos manimų kad e, komisija turėtų apsiimti šitą pasiūlymą. Be to, mes nustatom, kad komisija vis dėlto nesilaiko tos pačios e, nuomonės kaip valstybės narės, kai panaudojame asmens duomenis kovoje su nusikalstamumu. Ir reikėtų atsižvelgti į šituos veiksnius. Labai sunku pasakyti, ar išlaidos tilps tuose rėmuose, kaip kad prognozuojama ir reikėtų į tą aspektą irgi detaliau pasižiūrėti. Todėl mes norėtume paklausti komisijos, ar iš tikrųjų šiuo atveju komisija iš tikrųjų es, e, tikra, kad valstybės narės e, remia jos pasiūlymus dėl, sakykime, teisės saugos pareigūnų prieigos prie duomenų. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Gerai. Tuomet suteiksiu žodį pirmininkaujančios šalies atstovui ir po to komisijos atstovas galės apibendrinti vykusią diskusiją. Taigi prašau pirmiausia pirmininkaujantį valstybę ir po to komisiją. Ponas Maličelė, prašau. Labas rytas visiems. Nuo pat mūsų pirmininkavimo pradžios mes vertinome sumaniai valdomų sienų paketą kaip vieną iš prioritetinių tikslų. Taigi mes džiaugiamės, kad šis tikrai labai rimtas dokumentas, dokumento paketas kurį rengia dalyvauja įvairios e, suinteresuotos šalis, juda į priekį. Tai yra sudėtingas ir politinė, ir, ir techninė prasme dokumentas. Taigi, sumaniai valdomų sienų paketas yra mūsų prioritetas. Ir todėl Italija pirmininkavimo metu padarė viską, kad sumaniai valdomų sienų dokumentai visuomet būtų įtraukti atitinkamų da, tarybos darbo grupių darbo atvarkės. Taigi iki metų pabaigos, aš tikiuosi, mes jau busime pasirengę pradėti šios sistemos testavimą. Mes norėtume, kad netrukus būtų susitarta korepere dėl politinių gairių, kurios yra reikalingos tam, kad galima būtų nustatyti, kaip reikėtų praktikoje testuoti šią sistemą. Pirmininkaujanti šalis visiškai pasitikė tuo, kad su maniai valdomų sistemų paketo patvirtinimas sukurs e, svarbę pritėtinę vertę, nes taip teisėkuros institucijos galės rinktis iš įvairių alternatyvų, įvairių variantų, tiek e, techninių variantų, e, techninių galimybių, tiek dėl ir finansinių šiuo klausimo aspektu. Šio tyrimo išvados be abejo pravers, kai mes e, tobulinsime su mane valdomų sienų dokumentų paketą ir tikiuosi, kad mes galėsime susitarti dėl AIS ir dėl RKP pakankamai greitai. Visas šis darbas vykdomas taip pat, nepamirštant, jog būtina gerbti visų šiame procese dalyvaujančių subjektų pagrindinės teisės. Abi teisėkros institucijos turėtų turėti pakankamai priemonių darbui atlikti. Ir pirmininkiaujantė šalis yra visiškai įsitikinusi, kad mes turime bendradarbiauti su Europos parlamentu. Ir kaip ir pasakė ponia Fajon, mes nesnei buvome susitikę su parlamento pranešėjais. kurie mums paaiškino, kas vyksta parlamente, o mes galėjome atsakyti jų klausimus dėl dėrybų taryboje ir tarybos darbo grupėse. pirmininkaujantį šalis taip pat pasinaudojo progą ir pranešė pranešėjams, kad jūsų laiškas ponui Avramopolos parašytas lapkričio 26 dieną ir kuriame atkreipiamas yra visų dėmesys į tai, kad pirmininkantė šalis turėtų bendradarbiauti su Europos parlamentu. Mes į tą laišką sureagavome ir pasakėme, kad taip, mes taip pat manome taip pat ir koriferi netgi buvo patvirtintos politinės gairės. Pone pirmininkė, Tame laiške jūs taip pat pasakėte, kad norėtų, norėtumėt, kad vyktų ir trijų institucijų susitikimas. Galbūt jis galėtų įvykti kitą savaitę, gruodžio 90 dienomis. Vakar komisijos narys ponas Avramopolis dėja pasakė, kad jisai negalės dalyvauti tame susitikime kitą savaitę dėl to, kad jisai turi kitų susitikimų tuo pat metu. Mes žinome, kad e, šiandien vyksta teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba, patau bus ruošimasi ES vadovų tarybai vyksinčiai gruodžio mėnesį. Taigi, akivaizdu, kad šiuo metu užtikrinti, kad tinkamų rango pareigūnai galėtų dalyvauti šiuose mūsų susitikimuose, nebus lengva. Per mūsų pirmininkavimo pusmetį mes nulatos palaikėme ryšį su pirmininkausinčia Latvija. Ir Ir aš manau, kad e, trims institucijoms, jų dėrybininkams gal vertėtų susitikti sauso pradžioje. Nes mes galėtume kartu pabandyti nus, e, nuspręsti, kada galėtų įvykti tos susitikimas, nes e, visi suprantame, kad toks susitikimas bus labai svarbus, e, jei mes norime, kad su maniai valdomų sienų paketas judėtų į priekį. Labai ačiū už tai, kad jūs atsakėte į mūsų išsakytos nuogastavimus ir dėkuoju už tai, kad pakomentavote mūsų parašytą laišką. Komisijos atstovas. Ačiū ir dėkuoju Jums už klausimus ir pastabas. Taigi, pagrindinis klausimas, kurį suformulavo ponia Fajon. Ar šios sistemos yra reikalingos? Tyrimas nebuvo skirtas atsakyti į šį klausimą, nes šis klausimas yra politinio pobūdžio. Komisijos nuomonė mes manome, kad tokia situacija, to, to, tos sistemos yra labai reikalingos, nes e, jei pažvelgsime į tai, kiek žmonių kerta mūsų sienas ir uh, kiek e, tie skaičiai didėja reguliariai, suprasite, kad reikia kažką daryti. Dabartinės sistemos nepasiteisina ir jos e, nėra e, rentabilios. 13 valstybių narių beje jau sukūrė savo nacionalinės panašus pobūdžio sistemas. Jums žinoma yra skaičiai, kiekvienais metais 200 milijonų spaudų yra įklijuojama, yra įdedama į pasus. Ir tai e, yra bergžės darbas dėl to, kad tie spaudai neleidžia mums e, tinkamai apskaičiuoti, ar žmogus e, neužsiliko per nelik ilgai ES teritorijoje, ne, nepadeda mums rinkti kitos informacijos. Ir visos valstybės narės supranta, kad tai yra rimta problema ir jos nori, kad kas nors būtų daroma. Ir tas kažkas, mūsų galva, turėtų būti ši nauja sistema. Be abejo, ją reikėtų patobulinti, tą pasiūlymą reikėtų tobulinti, apie tai dabar ir kalbame, nes sumaniai valdomos sienos turėtų būti valdomos tikrai sumaniai. Ir aš manau, kad e, testavimo etapas, testavimas e, stadija parodė, kad mūsų pasiūlymas e, pateiktas 2013 metais buvo sumanus, bet gal nepakankamai sumanus. Ir todėl mes ir kalbame dabar apie pasiūlymo tobulinimą. Konkretesni klausimai. Kodėl e, skaičiai dėl RKP ir AIS keičiasi ir kodėl šios sistemos kainuoja daugiau nei kiti pasiūlymai, kiti variantai. Na, aš turėčiau čia pa, kai ką paaiškinti. Aš manau, kad su, gali susidaryti tikrai toks neaiškus vaizdas, ypač jeigu pažvelgsime šį tyrimą. Bet jei įsigilinsime į skaičius, pažvelgsime į lenteles, pamatysime, kad kelias dalykus pamatysime, pavyzdžiui, kad didelė dalis sąnaudų yra abiejų sistemų bendros sąnaudos. Bet dėl biudžeto formavimo priežasčių mes nu, nusprendėme per pus padalyti tas bendras išlaidas. Tai nereiškia, kad realiai taip ir bus, nes tos sistemos yra panašios ir daug bendrų uh, yra komponentų, ypač nacionalinių lygmenių. Bet tai nereiškia, kad jeigu mes išimsime vieną elementą iš RKP, pavyzdžiui, kitoje sistemoje tai taip pat liks tik tai pusė. Ne, ne, taip nebus, nes praras dėl, to, dėl tokio požiūrio abi sistemos, jeigu jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti. Ir Mes matome, kad jeigu viskas bus daroma centralizuotai, AIS kainuos 94 milijonus ir o RKP kainuos 73 milijonus. Šios sistemos turėtų būti integruotos ir todėl realiai papildomos RKP centrinių lygmenių kainuos maždaug 35 e, milijardus. Tai reiškia, 230 reikia atimti 94. Nebent be abejo bus atlikti kiti skaičiavimai, bus nuspręsta atjungti tą sistemą nuo kitų informacinių sistemų. Tas klausimas yra sudėtingas ir galime būtų be abejo e, jį gilintis, bet gal reikėtų kito susitikimo. Toliau, teisės saugos pareigūnų e, galimybės naudotojai surinkta informacija. Aš tikiuosi, jūs suprasite mane, jeigu aš atsisakysiu dabar gilintis į šio klausimo e, detalės. Aš atvykau tam, kad pristatyčiau jums techninio pobūdžio tyrimo išvadas. Tas tyrimas nebuvo skirtas e, e, atsakyti į tą klausimą. Jo tikslas buvo tik tai išnagrinėti įvairius techninius aspektus ir komisijos pozicija nepasikeitė. Mes manome, kad Reikia pirmiausia įrodyti, pritaikant proporcingumo principą, ar teisės saugos pareigūnų prieiga prie AIS ir RKP e, informacijos yra tikrai reikalinga. Ir dar atsakymo šį klausimą neturime. Be to manau, kad iš esmės tai yra klausimas, kurį galima būtų aptarti trišalėse dėrybose, kurias jūs e, siūlote surenkti. Galiu tik tai pasakyti, kad mano komisijos narys ketina netrukus raštu atsakyti į e, šio komiteto pirmininko parašytą laišką. Ir galbūt būtų neblogai, jei tame laiške jau būtų pateiktas pasiūlymas aptarti šį klausimą trišalėse dėrybose, kai jos vyks, gal vyks kitą savaitę, gal, kaip minėta, buvo ir sausio mėnesį, nes tai be abejo tema, kurią reikia aptarti. Jie turi aptarti visos trys institucijos. Ir būtų gerai, jeigu nespėtume tai padaryti, tai dar prieš baigiant renkti galutinį naują pasiūlymą. Tai tiek. Dėkuoju. Tania, ar norėtum pabaigti? Ne, gerai. Tai kągi, kolegos, dėkoju už gerą diskusiją, dėkoju visiems pranešėjais ir šešėliniai pranešėjai dirbs toliau ir apsispręs dėl to, ką turėtume daryti toliau. Toliau. Vidaus reikalų fondams e, naudoti skirtos nacionalinės programos. Šį klausimą numatyta buvo svarstyti pusę vienuolikos ir todėl mes dabar skelbėme per traukėlę, bet prašau visų sugrįžti laiku. Dėkuoju. Just... Labai ačiū tiems kolegoms, kurie grįžo į salę. Tad mes dabar dar truputėlį luktelsim prelegentų, kurie turės kalbėti kitų darbo tvarkės punktų, dar porą minučių užtruks, bet ačiū tiems, kurie jau atvyko laiku. Okay, colleagues, thank you for your patience. Brangus kolegos, labai ačiū už tai, kad laukėt, ačiū tiems visiems, kas atvyko, sugrįžo į salę laiku. Tad dabar perėjom prie kitos darbo atverkės, e, kito punkto, nacionalinės programos susijusios su TVR e, fondais. Mes aptarinėjom finansavimo programas praėjusį kartą, o šiandien Vėlgi turim komisijos atstovų, kurie papasakos apie nacionalinės programas kokia tų nacionalinių programų padėtis susi, atskirose valstybėse narėse. Komisija parengė e, darbo dokumentą šiuo klausimu, tad e, dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, o po to tada išklausysim valstybių narių pasisakymų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, kolegos. Per pastarąsias dvi savaitės mes jau tris kartus jau kalbam šiuo klausimu. Taip, aš įsivaizduoju, kad kai kurie žino detaliai apie nacionalinės programas susijusias su tais fondais, tačiau norėčiau paaiškinti. Sistema yra labai panaši, uh, E, kalbama apie prieglopšio migracijos integravimo fondą, vidaus saugumo fondą, e, bet anksčiau buvo e, politikos bendrieji dialogai, kurie užtrukdavo iki metų ir po to būdavo, tai, kas būdavo pasakyta, būdavo užfiksuojama protokoluose. Per tuos dialogus būdavo išsakyti prioritetai, kurie susiję su konkrečiais reglamentais. Uh, Tad per tuos dialogus tiesiog būdavo užtikrinama, kad valstybių narių prioritetai dėrėtų tam tikrus nustatytus tikslus ir kartu ES teisės aktų užmojus. Tad vykdavo iš tikrųjų karštos diskusijos dėl dialogų e, rezultatų. O dabar nacionalinės programos, atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta per E, politinius dialogus, tai aišku, mes e, vertinam, ar būtent tai, kas pasakyta per e, dialogus, atsispindi nacionalinės programos. Šiek tiek apie laiko terminus, labai trumpai. Dabar mes jau gavom nemažai nacionalinių programų ir maždaug gali užtrukti iki devinių mėnesių, kad jas bus galima patvirtinti. Aš taip vertinu, aišku, galiu ir suklysti, bet jūs geriau žinot, bet maždaug nuo 6 iki 9 mėnesių gali užtrukti programos patvirtinimas. Dabar Liepa, o po to priimti bendri sprendimai, tada rugsėjį valstybės narės pateikė nacionalinės programas iš Junktinės karalystės, Vokietijos, Slovenijos, Maltos, Belgijos, Prancūzijos, Slovakijos, Lietuvos, Rumunijos, Austrijos programų jau sulaukėm. Ir aš įsivaizduoju, kad tų valstybių narių nacionalinės programos bus patvirtintos ateinančių metų balandį. O tokių valstybių kaip, sakykime, Italijos, Ispanijos šią praėjusią savaitę pateikusias programas Slovakijos Respublika, Portugalija pateikė programas e, šiaip jau ne per seniausia, tad jų programos bus tvirtinamos ateinančių metų Liepą. Koks yra tas procesas? Valstybės narės atsižvelgia į tai, kas pasakyta per politikos dialogą ir po to tada įrašo į nacionalinės programas, kurias pasiunčia mums komisijai. Mes toliau reng... teikiam uh, pastabas. Ir bet e, vėlgi pastabų skaičius priklauso nuo to, kokios e, brandos yra pasiekusi nacionalinė programa. Ką reiškia brandos lygis? Tai reiškia, kad programa turbūt atitinka minimalius standartus ir komisija tada palaimina tą ir leidžia programai pereiti į kitą fazę - konsultavimasi su visomis e, komisijos tarnybomis, ES agentūromis, tam, kad e, tikrai būtų užtikrintos visos techninės sąlygos, sakykime, migracijos, integravimo. Mhm atveju mes labai suinteresuoti, kad e, vėlgi šiuo atveju būtų e, vėlgi laikomasi e, skirtingų aspektų ir tai vertinama tada per kitą jau fazę. Kaip jau sakiau, per parengiamąją fazę. Tai šiuo atveju labai svarbu, kad ateinančių metų pradžioj tarp kovo ir balandžio mėnesį, mėnesio mes turbūt vėl keisimės nuomonėmis, tai svarbu, nes tada mes jau galėsim pateikti įdomesnės informacijos jums. Bet dabar ta ankstyvoji fazė ir penkios programos mūsų manimų pasiekia brandos lygį Belgijos saugos fondas, Vokietijos saugos fondas, Jungtinė karalystė, Belgija, Luksemburgas, migracijos ir prieglopščio fondai. Tad penkios programos pasiekia brandos lygį. Na, o aš įsivaizduoju, kad iki šių metų pabaigos dešimt nacionalinių programų bus jau brandžios. Dešimt ar gal penkiolika netgi. Uh, tarp gruodžio ir sausio mėnesio ir tikimės, kad, kad iki kovo pabaigos galbūt tada jau 15 programų bus galima tvirtinti. Tad, o kitos jau tada bus tvirtinamos e, Liepa, iki Liepos pabaigos. Ką galiu pasakyti apie penkias programas? Tai prieglopščio migracijos integravimo fondo atveju Luksemburgas, Belgija, Vokietija jau yra įdiegusios gana sofistikuotą prieglopšio migracijos gražinimo sistemą. E, Tuos sistemos daug kuo panašios. Antai e, valstybės narės nori gerinti prieglopščio steikimo procedūrą, sutrumpinti ją ir kartu užtikrinti jos kokybę. Tai vienas dalykas. Antras dalykas nor, valstybės tos narės nori sukurti tinkamas prieimimo sąlygas, tinkamus prieimimo pajėgumus, atsižvelgiant į specifinius poreikius, kurių turi nelydimi nepilnamečiai, kitos pažeidžiamos e, prieglopščio prašytojų grupės, bet yra ir tam tikrų skirtumų. Antai, Belgija ir Luksemburgas daug dėmesio skiria į nelydimus nepilnamečius pažeidžiamus ne, e, migrantus, o jungtinė karalystė e, vertina e, tokius dalykus, kad nebūtų piknaudžiavima greito prieglopščio nagrinėjimo procedūra, kad ir kad būtų laikomasi tinkamų standartų. Paminėsiu dar kartą, taip, aš paminėjau Juktinę karalystę, o Belgija ir Luksemburgas dėmesį skiria pažeidžiamiems e, prieglopšio prašytojams ir dabar Belgijoje procedūra užtrunka ilgiau kaip šešis mėnesius, bet dabar jie nori su, sutrumpinti procedūrą, nes e, taip būdavo viršijama ta procedūra, nes buvo labai didelis migrantų spaudimas Belgijoje. Na, o dabar integravimo sritis. Tai antras yra prieglopščio migracijos integravimo programos komponentas. Tai yra skirtumų tarp Belgijos ir Luksemburgo. Jos stengiasi mm, E, užtikrinti, kad teisėti migrantai tiesiog būtų geriau e, e, informuojami, kad būtų geresnis jų integravimas savivaldybėse, kad vėlgi visas tas procesas prasidedantis nuo prieglopšio padavimo baigtųsi integravimu. Taip daroma Belgijoje, Luksemburgė. O jungtinėje karalystėje vėlgi dėmesys e, skiriamas kitiems dalykams. Jungtinės karalystės institucijos suvokia, kad jungtinės karalystės e, gyventojų e, požiūris kartais ne, toks neigiamas į migrantus ir todėl uh, E, jungtinėje karalystėje tiesiog didelis dėmesys skiriamas e, sąveikai tarp atvykstančių ir vietos gyventojų pagerinimui, e, teikiant, sakykime, informaciją migrantams, mokymo kursus. Ir iš tikrųjų siekia, siekiama pasiekti tam tikrų tikslų. O Belgija ir Luksemburgas dėmesį skiria tam, kad e, vėlgi migrantų e, visa ta grandinė nuo prieglopšio padavimo iki jų integravimo tikrai būtų veiksminga. Kalbant apie gražinimą, tai verta paminėti štai ką. E, mums pavyko pasiekti, kad dabar valstybės narės dėmesį skiria savanoriškam gražinimui. Tačiau vėl čia truputį įsiskiria Junktinė karalystė. Junktinė karalystė apskritai didelį dėmesį skiria gražinimui. Tad e, gražinimui Junktinė karalystė laikosi tuos nuostatos ir viena. Jie pabrėžia savanorišką gražinimą, kad būtų mažiau prievartinio gražinimo atvejų ir nusistatė tam tikrus tikslus. Ir kartu vėlgi čia ypatinga padėtis tam tikrų teisės aktų požiūrių, prie kurių Junktinė karalystė nėra prisijungusi. Na, o dabar, kai čia siūlomi minimalūs procentai, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tą klausimą. Tai jungtinėje karalystėje ir kitose valstybėse narėse labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Antai jungtinė karalystė 20 procentų lėšų numato e, integravimui e, ir toliau 20 procentų tiesiog geresniam prieglopšio prašymų nagrinėjimui. Toliau, vėlgi yra panašumų tarp Belgijos ir e, Vokietijos, tik aišku, čia atvykstančių skaičius e, gerokai skiriasi, proporcijos netos, tačiau skiriama dėmesį trims dalykams - policininkų mokymui, rengimui, kartu infrastruktūros gerinimo, infrastruktūrai, kad būtų galima tarp policijos keistis informaciją, užtikrinant informacijos saugą, laikantis vienodų standartų. Ir didelis dėmesys skiriamas tokiems nusikaltimams kaip narkotikams, kibernetiniam saugumui ir priekybai žmonėmis. Ir toliau sienų klausimas. Eurosur atveju. Tai Belgijai taikomas tas minimalus, minimali nukrypstanti nuostata, mes dabar vertinam, ar tai pateisinama. Belgija pasinaudos nacionaliniam priemonėm e, Eurosūro atveju. Taip, Vokietija laikosi Eurosūro nuostatos. Abi valstybės vėlgi daugiau investuoja į informacijos keitimosi sistemą, užtikrina konsulatų veikimą tam tikrose valstybėse, geresnį jų darbą ir kartu gerina nacionalinius koordinavimo centrus susijusius su Eurosur ir užtikrina geresnį institucijų veiksmų koordinavimą ir kartu jos tos valstybės užtikrina kad e, šiaip jau vizos, e, vizų pareiškimų nagrinėjimas ir sienų kirtimas būtų kuo darnesnis. Na ir baigdamas pateiksiu keletą statistikos duomenų, bet kol kas tai, ką sakiau, tai preliminaru, nes kol kas mes neturim visų statistinių duomenų, turim tik tai esam proceso pradžioj. Bet dabar prieglopščio migracijos integracijos fondo srityje e, visos valstybės narės laikosi laikosi nustatytų e, procentų e, Lietuva, Latvija. Jos pateikė programas, kuriuose procentai netitinka tam tikrų standartų. Ir aišku, reikės užtikrinti vis dėlto pasiekti minimalių procentų lygį. E, jeigu nesilaikys, tai joms teks pateikti labai rimtų argumentų. Toliau, vidaus saugumo fondo atvejai, vizų ir e, išorės sienų atvejai, Eurosur atvejai Tik tai septynios valstybės narės kol kas nesilaiko reikalavimų Malta, Jungtinė karalystė, Belgija. Atsiprašau, atsiprašau, susipainioju. Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Vengrija, Luksemburgas, Niderlandai. E, aišku, nesitikiu, kad jūs surašysit, taip mano greitai perskaitytą informaciją ją galite rasti. Na, o dabar dar kartu galim panašiai vertinti Austriją, Belgiją, Daniją. Na, o Eurosur sistema iš tikrųjų juose jau išvystinta, išvystyta, tačiau tos valstybės narės turi išlaikyti nacionalinės lėšas, o Bulgarijos, Vengrijos atveju tai mes turėtume e, daugiau daryti spaudimo. Tačiau turėtume užtikrinti, kad jeigu yra išimčių dėl tų nacionalinių lėšų dalies, tai turi, tam reikia pateikti tvirtų argumentų. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, numatant nacionalinių lėšų dalį, tai labai svarbu vėlgi pasiekti nustatytų tikslų. Na ir toliau dar keletas duomenų prieglopščio srityje maždaug valstybių narių lėšos nuo 20 iki 25 procentų, Malta 15 procentų prieglopšios ryčiai investuoja, Čekijos Respublika 40 procentų, e, Jungtinė karalystė ir Bulgarija gražinimui. E, irgi panašų skaičių numato, tad jos pirmauja šių komponentų srityje. Tad tokiam pastabom aš ir baigsiu savo pasisakymą. Much, Gasselu, and, uh... Ačiū Jums. Labai buvo naudinga išklausyti Jūsų pranešimą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mano pirmtakas komisijai buvo parašęs ir aš savo kadencijos pradžioje buvau parašęs komisijai. Ir E, jūs regis kalbate apie valstybės narės, pateikėte daug konkrečios informacijos, tačiau aš norėčiau jūsų paprašyti tikriausiai ir nariams to reikėtų. Tai yra detalaus praktinio išskirstimo. E, ir tai yra toks pradinis pranešimas ir tai yra gera pradžia. Tačiau ypač kalbant apie lėšas skiriamas vidaus reikalų sričiai, mes norėtume aiškaus išskirstimo pagal valstybės narės, kaip tomis lėšomis naudojamasi kiekvienoje programoje. E, tikrai manau, kad kai dėl lėšų vidaus reikalų sričiai, tai Toks, e, tai tie duomenys tarsi miglose paskendė. Ir ir kas skiriama prieglopšiui ir perkelimui. Komisijai tikrai reikėtų labai praktiškai apibūdinti visą tai. Taigi ši informacija yra puikia pradžia, bet tai yra iš tikrųjų ne tai, ko mes prašėme ir galbūt iki sausio ar metų pradžioje gal galėtumėte pateikti visą šią informaciją raštu ir konkrečiau pagal kiekvieną valstybę narę, nes manau, kad ir valstybių narių atstovams tai bus labai naudinga. Būtent to mums reikia ir tikiuosi, kad ir kolegoms tai bus naudinga ir jie irgi buvo to prašę. Dabar norėčiau steikti žodį nariams, tikiuosi, jie pritars tam, ką aš sakiau. Pirmiausiai Garvisi Pona, po to Silvijai. Brigit pirmiausia. Ačiū. Kai, kas, kai ką pirmininkas jau paminėjo, tačiau Norėčiau pasakyti, kad tų nacionalinių programų nei karto nemačiau ir neskaičiau, todėl labai atidžiai klausiausi, siek, nes norėjau suprasti, kokia situacija yra valstybėse narise. Bet atvirai pasakius, buvo kalbama apie prioritetus ir apie skirtingas rytis, dėl to, kaip valstybės narės naudoja lėšas. Uh, tačiau norėtųsi sužinoti apie konkrečius projektus ir konkrečias priemonės valstybėse narėse ir kai, kaip e, tomis lėšomis naudojamasi. Mums reikėtų žinoti, kaip leidžiamos tos ES lėšos. Papildomai turėčiau dar vieną klausimą. Ar valstybės narės naudojasi šiomis lėšomis papildomoms priemonėms, o ar, ar jos tiesiog tęsia tuos projektus, kurie jau yra vykdomi ir visai neskiria finansavimo iš savo nacionalinių biudžetų, bet naudojasi ES lėšomis, net, nes net, net to mes norėtume. Mes norėtume, kad tos lėšos būtų skirtos papildomiems projektams. Taigi man trūko būtent šitų atsakymų iš juos klausimus. Na ir Mes norėtume sužinoti, koks yra minimalus procentas skirtingoms sritims ir kai kurios valstybės narys nepakankamai rimtai tai žiūri ir mes norėtume sužinoti, kokios yra priežastys, kodėl nepakankamai dirba tas įsrityse, taigi mes to norėtume sužinoti. E, Meleta, jeigu neaiškus tie dalykai, tai būtų gerai nurodyti protokole, juk mes tikrai nenorėtume skirti lėšas tam, kad valstybės narės užpildytų biudžeto mažinimo, dėl biudžeto mažinimo atsiradusias spragas. Uh, Tikrai būtų naudinga žinoti, kokios programos vykdomos, gal galėtumėte apibūdinti tas programas, gal nelabai detaliai, tačiau mums vis tiek pra, labai svarbu žinoti, kaip praktiškai naudojamos lėšos pagal kiekvieną eilutę kiekvienoje šalyje, kad būtų aiškiau galima suprasti, kas vyksta. Toliau Silvija, žodis jums. Ačiū, truputėlį atsiprašau, kad pavėlavau. Taip, aš priemiau domen tai, ką jūs pirmininkė ką tik sakėt. Supratau, kad čia prašoma patikslinti informaciją ir, buvo, dėl, ir dėl trijų pavyzdžių. Tik tai priminsiu, kad diskusijos dėl šių fondų, ypač prieglopšio e, migracijos integravimo fondų, fondo, e, tikrai vyko e, labai karštai, e, daug buvo pasakyta e, minčių ir mes e, tiesiog įdėmiai stebim, kaip klostėsis nacionalinių programų klausimas. Šiaip jau, aišku, būtų pravartu išgirsti labai tikslių pavyzdžių E, kai mes prašėm pateikti to tekstą. Bet dabar dėl fondų lėšų panaudojimo, paskirstimo. Tai buvo prašoma, kad lėšos būtų paskirstomos sąžiningai, laikantis tam tikrų sąlygų. O mano klausimas toks e, susijęs su būtent tai tuo, ką Jūs pasakė dėl minimalių lėšų numatymo ir tam tikrų išimčių. Bet jeigu dabar yra tam tikrų minimalių lėšų procentų e, išimčių, tai gal galėtume tiksliai pasakyti, kokios valstybės narės paprašė išimčių ir kokiom, kokiu pagrindu. Toliau kitas dalykas. Tai E, vėlgi e, įkurdinimo. Nes e, yra numatyta tam tikrų paskatų, kad valstybės narės aktyviau tiesiog numatytų lėšų tokiam įkurdinimui, ar tai atsispinti būtent nacionalinėse programuose ir koks yra iš tikrųjų konkretus rezultatas, ar iš tikrųjų čia vyksta tam tikrų pokyčių. Ir trečias dalykas, norėčiau pasitikslinti dėl savanoriško gražinimo, kaip e, tokio geresnio negu kad prievartinio gražinimo. Ar dabar e, tas noras tiesiog skatinti savanorišką gražinimą Ar jį jau galima konkrečiai kažkaip įvertinti, ar jau pasiekta rezultatų šitą prasme, tad tokie būtų mano trys klausimai. Na, iš tikrųjų, suprantame, kaip, koks, de, kokia detali informacija turėjo būti pateikta. Toliau, Tomai. Ačiū, pirmininkė. Turiu klausimą kaip šešėlinis pranešėjas dėl kai kurių iš tų programų, nes programavimo laikotarpio pradžioje e, kai kurios buvo atšauktos, buvo klaidų, buvo neatsižvelgta į programos poveikį ES programos labai dažnai dubliuoja tai, kas yra daroma, trūksta aišku, aiškios išmatuojamų rezultatų apibriešties. Taigi norėčiau paklausti komisijos, ar žiūrėjote, ar nagrinėjote tuos klausimus, nes mes labai dažnai kritikuojame valstybės narės ir komisiją Dėl to keturios valstybės narės nuolat patiria problemų naudodamosi šiomis lėšomis. Ar tikrai daroma pažanga šioje srityje? Ačiū. Gal dar būtų norinčių pasisakyti kolegos ponia Voit? Ačiū, taip, Minėjote, kad Junktinėje karalystėje ir Bulgarijoje pagrindinės lėšos yra naudojamos savanoriškam ir prievartiniam gražinimui. Taigi kyla akivaizdus klausimas, kaip savanoriškas gražinimas yra organizuojamas, ar lėšos naudojamos tam, kad žmonės būtų kaip ir skatinami, apdovanojami už tai, kad grįžta savanoriškai, o kitas klausimas yra dėl priver, pri, priverstinio gražinimo, kaip tai vyksta, ar taikomi kokie nors įstatymai, kokios yra ypatybės Bulgarijoje ir Rumunijoje. Ačiū, vėl kreipiuosi į komisiją ir prašau atsakyti užduotus klausimus. Ačiū už klausimus. Ponui Void atsakysiu, tai Bulgarija, Rumunija, savanoriškas ir priverstinis grįžimas. Komisija, e, kaip nurodyta teisės aktuose, imasi atsakomybės ir e, reikalauja, prašo, kad būtų teikiama pirmenybė savanoriškam gražinimui, grįžimui bet e, šiuo metu tai vyksta sėkmingai, taigi mes įstengėme įtikinti valstybės narės e, daryti, teikti pirmenybę savanoriškam grįžimui ir už tai skatinti. Įsivaizduoju, kad ateityje gal tokių programų bus mažiau, taigi turėtume užtikrinti kad ir naujos valstybės narės, kurios dar neturi prieglopšio prašymo ir gražinimo sistemos, taigi tuose valstybėse narys yra mažiau patirties, bet mes vis tiek nuolat tai kartojame ir kartosime, kad savanoriškas grįžimas turi pagerėti, nei buvo praeitie. Ir e, turi tą pusiausvyrą pakrypti savanoriško grįžimo naudai dėl jungtinės karalystės. Tai tol, kol naudojamasi ES lėšomis, tai turima, privaloma laikytis ES teisės aktų ir tai viskas, viskas yra labai aišku ir Junktinė karalystė sėkmingai tai daro. E, dėl ponios gyjom, dėl perkelimo, aš nelabai supratau tai, nors tai yra svarbu nenorėčiau, kad manytumėte, jog esu labai optimistiškas. Galiu pasakyti, kad pagė, situacija yra pagerėjusi e, visose valstybėse narėse, tikrai iš esmės pagerėjusi. Ir taip yra todėl, kad yra skiriamos lėšos ir kad su, jau, su jų pagalba yra skatinama uh, Kai dėl įsipareigojimų, tai irgi labai teigiami rezultatai. Žinoma, reikia lyginti su įgyvendinimu. Pone Tomai, jūs kalbėjote apie išmatavimą, apie išmatuojamus kriterijus. Uh, Šiuose programuose yra bendri rodikliai, mes daug dėl jų dirbome, parengėme tą bendrų rodiklių sąrašą visoms valstybėms narėms ir mes tengiamės išmatuoti šių programų rezultatą. Be to, kiek įmanoma, norėjome, kad būtų pasiekta tikslių rezultatų, remiantis tam tikrais rodikliais ir atsižvelgiant į valstybių narių situaciją. Dėl e, dubliavimuose. Dėl to, kad nenaudojamos ES lėšos kad naudojamos ES lėšos tengiantis kompensuoti sumažinto lėšų trūkumą dėl to, kad apkarpytas biudžetas. Uh, Taigi taip, tokia pagunda gal ir yra. Bet norėčiau pasakyti, kad jeigu yra tokios programos, kurios finansuojamos iš nacionalinių lėšų, tai reikėtų tas programas pasižiūrėti. Mums reikia užtikrinti, kad mūsų lėšos būtų naudojamos atsižvelgiant į fonduose nustatytos tikslus, kad būtų papildoma vertė Europos Sąjungai, kad būtų papildoma nauda, o ne pakeičiama viena kitu. Ir projektai vykdomi septynerius metus, jūs prašyte paminėti konkrečius projektus, bet šiuose programuose mes nerasime konkrečių projektų, mes rasime tik veiksmus ir veiksmų grupės. Taigi galime sunku būtų nustatyti tuos konkrečius projektus, nes tokie yra pokyčiai. Kartu mes turime lankstesnės programas, kad būtų galima išvengti biurokratijos, lėšų švaistimo. Tai yra gerai, taigi programos yra lankstesnės. Uh, dedame daug pastangų, kad valstybės narys kuo tiksliau apibrieštų siūlomus veiksmus. Mes kalbame ne apie pačius veiksmus, bet apie veiksmų kategorijas, o ne projektus. Ir penkerius metus, ponė Sibal, mes kontroliuojame tų veiksmų gyvendinimą. Ir per tuos metus, kai pristatoma ataskaita ir projektas, tai turi pristatyti ir konkretų projektų gyvendinimą. Tai prieštarauja tam, ko jūs ir valstybės narys prašo, tai tikslesnės informacijos apie veiksmų kategorijas. Taigi, noriu čia paprašyti, kad mes, kad suprastumėte teisingai, mes kalbame apie veiksmų kategorijas, apie veiksmų grupės, tačiau ne projektus darbo, nes Sibila yra labai svarbu tai, kad taip labai rimtai atsižvelgiama į tas man minimalės procentinės išraiškas. Tikrai daug rimčiau tai žiūrima, nei būtų galima pamanyti. Visuomet į tai atsižvelgiama. Ir visuomet yra pateikiamos rimtos priežastys, jeigu nukrypsta mano nu-, nuostatų. Nuo ir pateikiamas labai rimtas pagrindimas. Ir tai vienas iš svarbiausių dalykų. Ir ateityje mes jūs aiškiai informuosime apie tai. Bet šiuo metu mes iš tikrųjų neignoruojame, nepleidžiame tų dalykų. Ir gal tik tai sunku visą tai paaiškinti, kaip jau minėjau prieglopšio migracijos fondos rytyje iš tikrųjų yra pateikiami labai rimti pagrindimai dėl nukreipimų. Na ir manau, kad apžvelgiau beveik visus klausimus. Jeigu ne, prašau priminti. Ačiū, tikrai puiku, kad yra atskaitomybės programa įgyvendinant programas, bet e, valstybės narės, bet nariai uždavė klausimų ir tie pavyzdžiai rodo, kad vis tiek mums reikia turėti informaciją pagal šalis. Taigi aš gal dar kartą peržiūrėsiu savo laišką ir dar konkrečiau jūsų to paprašysiu, konkrečiau suformuluosiu, nes iki sausio mėnesio mums reikia turėti tą informaciją tiesiog reikalingas tam tikras skaidrumas ir aiškumas dėl programų. O dabartinėme jūsų atsakymė visą tai neatsispindi, tai yra labai toks apibendrinto pobūdžio laiškas, o mums reikia žinoti konkrečiai apie programas, jų pobūdį, lėšų panaudojimą. Tai aš dar kartą patikslinsiu savo laišką, o kol kas ačiū Jums už pristatymą. Tai prašau. Labai trumpas klausimas. Gal netaip supratome vieni kitus, bet jūs kalbėjote, kad e, kai kurios šalis prašo šimčių dėl tų minimalių procentinių išraiškų, tai norėtume gauti kuo daugiau informacijos to klausimu. Gal tai reiškia, kad mes niekada negausime tos informacijos, tiesiog norėjau pastiksinti ir gerai supratau. Ne, Taip, šiandien aš jau jums pateikiau informacijos ir taip atsiprašau pirmininko, kad netaip supratau laišką. Suprantu ir tikrai, kaip jau sakiau, dabar pateikiu informacijos ir jums, ir mums labai svarbus tie dalykai, taigi tikrai kiek galima konkrečiau jūs informuosiu, kai tik bus įmanoma. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kokioje dabar situacijoje esame. Horizontalaus pobūdžio reglamente nurodyta, kad mes konkrečiai informuosime apie procesus ir taip ir padarysime, bet tos programos dar, dar, dar vyksta visi dalykai. Brigit. Taip, Taip, mes aptarsime tą klausimą. Na, ir tikrai mums reikia konkretesnės informacijos. Ačiū Jums dar kartą, ačiū už diskusijas, ačiū visiems kolegoms. Na, o dabar galime jau pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Regis, kad visi kolegos susirinkę. Taigi, ga, Taip, galiu pristatyti kitą darbo tvarkės klausimą. Ir kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra e, parlamento tyrimas komitetui naujas požiūris, alternatyvios galimybės ir būdai tarptautinės apsaugos siekiantiems asmenėms susipažinti su prieglupščio suteikimo tvarka. Ir dabar norėčiau Jums pristatyti Violetą La, e, Mareno Laks. Ji yra Londono karalienės Marijos universiteto teisės e, dėstytoja. Ir taip pat norėčiau pris, ir ir taip pat Londono universiteto pabėgėlių teisės iniciatyvos ES prieglopščio teisės koordinatorė ir e, Katrinos Kostelo, ji yra Oksfordo universiteto pabėgėlių studijų centro e, Melono tarptautinių žmogaus teisų ir pabėgėlių teisės docentė. Na, tie jūsų titulai iš tikrųjų labai ilgi, bet, na, toks lyrinės nukrypimas. Ir e, Andrew Melonas ir Oksfordo universiteto pabėgėlių studijų centro tarptautinių žmogaus teisų ir pabėgėlių teisės docentas. Minos Mazurakis taip pat padarys pranešimą. Jis yra atstovauja Oksfordo universitetą, pabėgėlių studijų centrą. Taigi dabar naujas požiūris, alternatyvios galimybės ir būdai tarptautinės apsaugos siekiantiems asmenims susipažinti su prieglopščio steikimo tvarka. E, Lybe komitetas e, to prašė ir mes atsiliepėme šį prašymą. Dar kartą sveikiname, sveikiname su pranešėjais, prelegentais. Džiugiuosi, kad posėdėje dalyvauja šie specialistai. Ir mes dabar gal, e, jau kuris laikas neaptarinėjome prieglopšio klausimo, buvo kitų reikalų. Na ir dabar žiūriu jūs ir kas norėtumėte pradėti. Tai profesorė Kostelo, prašau, jums žodis. Ačiū, man didelė garbė pristatyti mūsų tyrimą, labai laiku parengtas ir turbūt nereikia nei kartuoti, kad tai yra labai svarbus laikas, kalbant apie ES pareigą pabėgėliams, prieglopščio prašytojams. Mes susidurėme su didžiulė krize dėl perskėlimo tarptų pasauliniu mastu. Ir taip pat ir Sirijoje vyksta krizė ir dėl to beprecedentis žmonių skaičius persikėlė į kitas šalis. Na ir esant tokiai situacijai mes parengėme šį tyrimą. Kaip matote, šis dokumentas buvo parašytas ne tik mūsų trijų, dirbo daug kitų žmonių, Kaip matote skaidrėje ir taip pat e, patariamoji valdyba mums padėjo atlikti šį darbą. Turbūt reikėtų paminėti, kad šis tyrimas nėra apie tai, kai būtų galima lengvai įsitvirtinti Europos Sąjungoje. Jūs e, gavote labai e, svarbų tyrimą iš kurį pateikė kitas mokslininkas, kuris kalbėjo apie humanitarinės vizas, kaip būtų galima palengvinti persikėlimą į ES pabėgėliams. Daug tyrimų buvo atlikta ir dėl diplomatinio prieglopšio prašymo, ir dėl Europos pasaulinių pareigų, ir pabėgėlio evakuavimo krizės atveju, ir dėl vizų režimo lankstumo, kad būtų galima lengviau išspręsti šias problemas. Regis po pietų kalbės ir Austrijos užsienio vidaus reikalų ministrė, kuri kalbės apie perkelimo programą. Taigi tie klausimai dėl saugios prieigos yra labai svarbus, ir, bet tačiau jie nėra pristatyti šiame tyrime įžangoje norėčiau pasakyti, kad bet kuriuo atveju, netgi tuo atveju, jeigu Europa galėtų saugiai užtikrinti prieglopštį Europos Sąjungoje, jokiomis aplinkybėmis neturi būti nukrypstama nuo pagrindinės pareigos teikti apsaugą tiems, kuriems jos reikia, kai pasiekiama ES teritorija. Taigi, netgi jeigu ES turėtume labai tinkamą perkeliamo programą, net jeigu turėtume didelį režimų lankstumą, kad kai kurie pabėgėliai galėtų atvykti legaliai ir prašyti apsaugos, visos šios priemonės negali pakeisti tinkamų, tinkamo gyvendinimo, kalbant apie dabar galiojančias pareigas. E, dėl teisės prašyti apsaugos ir prašyti prieglopščio Europos Sąjungoje. Taigi mūsų tyrimas pagrystas tokiomis prielaidomis. E, mes taip pat remiamės ir kitomis prielaidomis dėl spontaniško prieglopščio prašymo, Tai reiškia, kad dėl ES politikos labai dažnai e, atvykstama neteisėtai, tie asmenys yra pažeidžiami ir visų pirma todėl, kad yra tokioje situacijoje, kad turi pavojingai keliauti ir prašyti prieglopščio. Taigi mes savo tyrimę e, tyrėme prieimimo, e, pirmos linijos prieimimo klausimą kaip veikia prieglopščio prašymo sistemos, kaip e, atpažįstami pabėgėliai, kaip tai siejasi su ES direktyvomis. Ir mes norime, kad tie dokumentai veiktų tinkami, mums reikia atkreipti dėmesį į prieimimo sąlygas. Mes e, taip pat nagrinėjome bendro tvarkymo problemą, atsakomybės pasidalyjimą. Ta prasme, kad reikia teigiamai pripažinti, kad visoje ES turi būti priimami sprendimai dėl prieglopšio prašymo jeigu vienoje valstybėje narėje suteikia, narėje suteikia prieglopstį, tai nereiškia, kad ir kitoje valstybėje narėje tai automatiškai pripažįstama. Kai kuriais atvejais net pripažinti pabėgėliai negali judėti Europoje ir susijungti su savo šeimos nariais e, prieš aptardami naujas priemonės, prieš kalbėdami apie bendrą e, tvarkymą, prieš kalbėdami apie Dublino reglamento alternatyvą. Mes e, norime pasakyti, kad dabar ES prieglopščio sistemoje yra daug problemų ir jas esame patys sukūrę. Dėl to, kad yra tam tikra prievarta, e, kad tvarka yra, ir sistema yra labai sudėtinga ir todėl prieglopščio prašytojai E, prašytojams sunku, nepripažįstami jų poreikiai ir jiems labai sunku judėti ES, labai dažnai prieglopšio prašymai nepripažįstami arba netgi neužregistruojami, procedūros yra labai ilgos, e, reikia teikti apeliacinius skundus, įsitraukti į teismo procesus ir jeigu sistema būtų parengta tinkamai, tai tokių problemų nebūtų. Todėl reikėtų grįžti prie bazinių dalykų. Remiant, remdamiesi savo metodiką mes vertinome ekspertų ataskaitas, e, rėmėmės skirtingais šaltiniais. E, šį e, tyrimą atlikome Liepą, pateikėme rugsėjį. Mes remiamės rėmėmės savo žiniomis, kaip viskas turėtų veikti ir, kaip jau sakiau, pabrėžėme, kad labai svarbu e, turėti gerą prieimimą ir labai svarbu pripažinti prieglopšio prašymus greitai. Buvo atlikta keletas tyrimų e, mes neturėjome labai daug laiko parengti šį tyrimą. Kaip supratote, dirbome Liepos rūpjūčio mėnesiais. Taigi iš tikrųjų reikėtų, būtų galima dar patobulinti šiuos dalykus. Dėl e, mūsų tyrimų, dėl ataskaitų Labai trumpai pasakysiu, kad pirmas skyrius, pirmame skyriuje rašoma apie pagrindinius dalykus prieglopščio prašytojų. Prašytos antrame skyriuje rašoma apie tą naštą, e, kuri tenka prieglopščio prašytojams Europoje. Prieš suteikdama žodį kolegi, kolegoms, kurie kalbės apie statistinius duomenis, noriu pasakyti, kad prieglopščio prašytojams tenka didelė našta ir dėl kalbų skirtumo tai nurodėme dokumente, bet ir dėl to, kad prieglopščio prašymo išlaidas išlaidos priklauso nuo procedūrų pobūdžio. Mes nurodome, kad ankstesnėse, ankstesniuose tyrimuose buvo nurodyta, kad tos išlaidos yra dėl priverstinio povyžio. Pavyzdžiui, jeigu kalbama apie E, sulaikymą, tai jau, bus, tai jau yra labai su, sunku ir brangu. Jeigu teikiamas apeliacinis skundas, kreipiamas į, į teismus, tada dar pabrangėja procedūros. Todėl reikėtų pakalbėti apie atsakomybę ir naštos pasidalėjimą. Tai labai svarbu, nes ir dabar atrodo išnaudotos visos alternatyvos, lyginant su, kalbant apie Dublino reglamentą. Labai svarbu suprasti, kiek tos naštos yra sukurta dėl teisinių procedūrų ir įtvirtinta ES teisės aktuose. Ačiū. Thank you, thank you Dėkuoju. Taigi dabar e, kalbėdami apie statistiką ir mes kalbame apie ketverius bendrosios priglapšio politikos metus. 99, 2004, 2009, 2014 metai tie metai e, sutampa su svarbiausiais e, e, bendrosios prieglopšio politikos kūrimu. 2004 metais buvo pabaigta sudaryti sistemą, po to 2009 metais Amsterdamo sutartis įsigaliojo ir tapo privaloma pagrindinių teisų hartija. Ir 2014 metai tai yra dabartinės laikas, bet to baigėsi antroji prieklapšių sistemos kūrimo stadija. Ir todėl mes manome, kad būtų labai svarbu čia pakalbėti apie skaičius. Ir jei pažvelgsite į čia nurodytus skaičius, matote, kad iš esmės pabėgėlių skaičius nelabai keičiasi. Uh, Nepaisant to, kad ES e, sąjungos narių skaičius nuo 15 išaugo iki 28. Tačiau bendras pateiktų prašymų skaičius nelabai keičiasi. Ir būtent dėl to ir mažinami pabėgėlių priimimo, e, cen, prie, pabėgėlių priimimo centrų skaičius ES. Nes iš esmės, e, nepaisant to, kad mūsų teritorija ir, ir valstybinarių skaičius yra didesnis, e, pagalių prašymų gauname tiek pat. Jei pažvelgsite į šią skaidrę, pamatys, pamatysite, kad Dublino sistemos poveikis buvo gan ribotas. Patečiai valstybėms narėms. Ir tai uh, uh, kontrastuoja su tuo, apie ką ką tik kalbėjo. Uh, nesiniai kolegė. Ir čia jūs matote, kad iš esmės da, situacija nelabai keičiasi, nepaisant Dublino sistemos ir reformos, kurie atsirado po Amsterdamo sutarties ir nepaisant to, kad mes turime ir Dublino vieną, ir Dublino antrąjį reglamentą, ir po to ir Dublino trečiąjį reglamentą. Pagal turimus duomenės Pabėgėlių e, perdavimai pagal Dublino reglamentą praktikoje nėra, e, jų nėra labai daug. Ir mes žinome, kad tarp e, pateiktų prašymų ir realių perdavimų yra didelis atotrukis. Iš dalies tai ko gero yra dėl to, kad pabėgėliai dažnai kreipiasi į teismus ir teismas e, jų atžvilgių buvo priima jiems palankius sprendimus. Ir jei pažvelgsite į praeitų metų metinę ataskaitą, pamatysite, kad egzistuoja didžiulis atotrukis. 12 procentų yra 12 procentų visų prašymų yra susijęs su perdavimais ir tik tai 3 procentai iš visų tų prašymų yra patenkinami. Siekima įvairiomis priemonėmis e, užpildyti Dublino reglamento paliktas e, spragas ar e, to režimo, Dublino režimo trūk, trūkumus. Trečiame skyriuje kalbama apie pagrindinės iniciatyvas, kurios yra susijusios su papildomais įsipareigojimais ir paskirstimo formulėmis. Taip pat kalbama apie visapusišką bendradarbiavimą priimant pabėgėlius. Toliau bendras dokumentų nagrinėjimo procesas. Ir čia mes matome, kad, kad Jie esate skiria ekspertus valstybėms narėms, teikia kitokią pagalbą. Ir JASA taip pat pradėjo kelis bandomuosius projektus susijusius su įvairiomis prieglopščio suteikimo proceso stadijomis. Ir mes ketiname plėsti šią veiklą ateityje. At Ir e, ši mūsų veikla skiriasi nuo to, ką darėme anksčiau, nes anksčiau mes kalbėjome apie vyriausybę tarptautinių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės. Tok, jų tikslas buvo sustiprinti pabėgėlių prieimimo e, gebėjimus. Ir pavyzdžiui, e, vyriausiasis jungtinių tautų pabėgėlių klausimų komisaras dalyvavo gyvendinant operaciją Mare Nostra. Mūsų tyrimas pastebėjo dvi tendencijas. Viena vertus, mes žiūrėjome į pagrindinius pasiūlymus susijusius su tuo, kaip reikėtų paskirstyti prašymų prašytojus tarp valstybių narių ir mes bendravome su, akademi, su akademinio pasaulio atstovais, su valstybėmis narėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Kalbėjome ir apie uh, 18 straipsnėje, tai yra ES veikimo sutarties 18 straipsnėje yra numatyta e, rodyti solidarumą kitų šalių atžvilgių. Ir 78 tos pačios sutarties straipsnėje taip pat yra numatyta galimybė suteikti vieną statusą visiems bėgėliams ES nemažai kas buvo padaryta siekiant e, bendrai e, tvarkyti dokumentus arba pakeisti Dublino e, sistemos mechanizmus kažkokiu alternatyviu mechanizmu. Ir mes nagrinėjame šios, šias dvi galimybės ir mūsų tyrimas parodė, kad labai svarbu yra atsižvelgti į pabėgėlių vaidmenį vykdant bet kokią institucijų reformą, nesvarbu, ar kalbėsime apie dabartinius įsipareigojimus visą ES ar valstybės narės. Dabartinė, dabartiniai teisiniai apribojimai yra ketvirtojo skyriaus tema ir mes čia kalbame apie ES ir valstybių narių teisiškai privalomus įsipareigojimus, atsižvelgiant į jų kompetenciją tai yra pabėgėlio statuso suteikimas, tinkamas statuso kvalifikavimas ir taip pat atsakomybė už pabėgėlių prieimimo sąlygas. Toliau mes nustatėme, kokie yra pagrindiniai teisiniai įsipareigojimai, kai yra priimami sprendimai dėl pabėgėlio statuso ir pagrindinių teisų hartijos 41-47 straipsniuose kalbama apie uh, tinkamus reikalavimus, tinkamus standartus, tai yra įsižiningumas ir tinkamas administravimas, teisingumas ir, ir papildomos priemonės. Ir čia kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti kiekvieno prašytojo ypatingas ap, aplinkybės. Ir e, būtina taikyti teisingumo, gero administravimo ir e, tinkamų teisinio apskundimo priemonių principų. Taigi, ką tik kalbėjome apie e, efektyvę teisinę apsaugą ir mes nustatėme, kokių standartų reikėtų šioje srityje. Išnagrinėjome dabar galiojančius teisės aktus ir e, busimuosius galimus teisės aktus. Mes manome, kad tiek teisėje, tiek praktikoje negali būti jokių apribojimų suteikiant e, pabėgėlių statusą. Reikia išsiaiškinti, kokie pareigūnai yra atsakingi už tai ir galima suteikti statusą ar ne, juos reikia tinkamai apmokyti, bet to reikia užtikrinti ir teisinės konsultacijas ir vertimo paslaugas, kai jos yra reikalingos. Toliau prieglopšio prašytojai turi uh, E, pagrindinės teisės, kurios yra įtvirtintos e, pagrindinių teisų hartijoje ir kitose ES e, instrumentuose, teisės aktuose ir teisingumo teismo sprendimuose. Ir pagrindinės teisės yra nurodytos šioje skaidrėje. Jos yra susijusios su laisvė, su teisė į šeimą ir į negražinimą. Ir Dublino reglamente numatytos priemonės e, turėtų būti taikomos tik tai, kai jau nebegalima e, pritaikyti jokių kitų e, priemonių. Ir galime pažiūrėti Teisingumo teismo sprendimą MA-K. Teisingumo teismo priimti sprendimai byloje Cimadė prieš Sačin buvo nurodyta, kad Nuo to laiko, kai prieglobščio prašytojas pateikė savo prašymą, jam turi būti užtikrintos pagrindinės teisės. Taigi, kai tik tai pateikimas yra prašymas, tuomet tas asmo iš karto turi teisę reikalauti, kad su juo būtų elgiamasi pagal pabėgėlių prieimimo sąlygas. Taigi, Mes nagrinėjome taip pat ir kokie, e, kokios yra pabėgėlių prieštojų teisės pagal dabartinius teisės aktus, bet mes apie tai e, nekalbėsime išsamei. Čia kalbame apie tai, kaip reikėtų atlie, būti atliekami patikrinimai, be abejo, jie turi būti nešališki, turi būti vykdoma ir tokių patikrinimų e, nepriklausomas vertinimas. Ir dabar kitoje skaidrėje jūs matote, kad kaip yra. M, atmetamas prašymas, tuomet turi būti suteikta galimybė jį apskūsti. Ir pateikus skundą, pateikus apeliaciją, tuomet tas neigiamas sprendimas yra da, suspenduojamas, jo pristabdomas jų galvojimo laikas. Taigi mes kalbėjome, tyrime nagrinėjome pagrindinės procesinės garantijas, bandėme įvertinti dabartinę prieglaušių sutikimo sistemą keliais aspektais. Mes pažiūrėjome, kiek jį kainuoja, bandėme įvertinti sąnaudas ekonominė prasme ir po to teisinė prasme. Tyrimai rodo, kad dabartinė sistema turi šiokių tokių krūkumų ir tie žmonės, kuriems tai yra taikoma, tai dėl to kenčia ir dažnai patiria tai įvairias psichologinę traumą ir pažydinėjimus jų, jų žmogaus teisės. Ir šiuo metu yra neįmanoma finansiškai įvertinti, koks yra finansinės Dublino sistemos poveikis, nes Mes neturime tinkamų duomenų šiuo metu. Taigi, prieš suteikdama žodį kolegai, aš dar norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Jis yra susijęs su Dublino sistemos vertinimu. Ir čia norėčiau pakalbėti apie teisinės sąnaudas. Tai reiškia tai, kad netinkamai yra įgyvendinami e, šio reglamento reikalavimai ir dėl to iškyla įvairiais ligmenimis įvairių teisinių iššūkių. Ir tai be abejo kainuoja e, nes ir Teisingumo teismas, ir Žmogaus teisų teismas e, nagrinėja nemažai su šia sistema, Dublino sistema susijusių bylų. E, pagal Dublino vykdomi e, asmenų perdavimai nedara su negražinimo principu. Dažnai dėl to kyla teisinių problemų. Todėl mes atlikdami tyrimą pagalvojame, kad dabar būtų tinkamas laikas peržiūrėti Dublino sistemą ir galbūt galima būtų netgi ją iš esmės keisti. Mes pripažįstame, kad Dublino sistema galioja, kad ji veikia ir kad ji patinka kelioms valstybės narėms dėl įvairių priežasčių. Taigi šiuo metu mes siūlome štai tokią sistemą, tai yra Dublinas be apribojamųjų priemonių, be prievartos. Uh, Laiko turime nedaug ir todėl aš norėčiau dabar labai trumpai papasakoti Jums apie tai, kaip galima būtų patobulinti e, dabartinę sistemą, nekenčiant jos konfiguracijos, sumažinant žmogiškuo, žmogiškasias ir teisinės sąnaudas. Žinome, kad e, prieglopšio prašytojai dažnai būna nepatenkinti e, dabartinė sistema ir uh, Ir kartais valstybės narės priverstinai perduoda pabėgėlius, nepaisant to, kad egzistuoja aiškių nurodymų, kad negalima to daryti, ar aiškių aplinkybių, kurios rodo, kad negalima to daryti. Pirmiausia, da, Violeta kalbėjo apie teisinius aspektus ir mes tengiamės suformuluoti pagrindinius principus, remintis kuriais galima bus ateityje keisti dabartinę sistemą. Mes norėjome, kad e, prieglašių sutikimo procesas būtų paprastesnis ir e, vyktų be prievartos. Todėl mes galvojame apie naujesnę, kitokią institucijų sąrangą, kuri galėtų būti įmanoma, jei bus keičiama sistema. E, ši naujoji sistema turėtų atsižvelgti į pabėgėlio prašymų pažeidžiamumą ir taip pat į pabėgėlių statusų konvencijos nuostatas. Labai svarbu taip pat užtikrinti prieglapščio statuso suteikimo skaidrumą ir patikimumą. Ir aš manau, kad šiuo metu labai dažnai, kai prieglapščio prašytojai pirmą kartą bendrauja su pareigūnais, tarp jų nėra jokio tarpusavio pasitikėjimo. Ir yra įvairių būdų, kaip šią problemą galima būtų spręsti tam, kad prieglaušių suteikimo procesas būtų paprastesnis, kad jis vyktų greičiau, kad e, dėl statuso būtų priimami, pabėgėlio statuso e, suteikimo būtų priimami sprendimai greitai ir veiksmingai. Kolega rinko duomenis šiam tyrimui ir jisai galės pato išsameu pristatyti šio tyrimo e, rezultatus. Ir pato mes galėsime baigti ir atsakyti į klausimus. Dėkoju, dėkoju, gerbėjų komiteto nariai. Labai trumpai aš norėčiau Jums papasakoti apie mūsų atliktus tyrimus, kurie buvo reikalingi renginti šią ataskaitą. Kaip Kathleen minėjo, laiko turėjome labai nedaug ir todėl atsakymų gavome nelabai daug. Ir todėl mes galime tik tai pabandyti vertinti sistemą, nepateikti konkrečias išvadas. Mes pamatėme, kad egzistuoja įvairių nuomonių. Uh, dėl to, ar reikia naujos sistemos ar ne, ar reikia, pavyzdžiui, bendro dokumentų tvarkymo procedūros, abipusio pripažinimo principų ir kitų dalykų. Taigi dėl bendro dokumentų tvarkymo schemos. Čia mes išgirdome įvairias nuomonės dėl šios sistemos. Uh, Dėl to ar jį padidintų e, pasitikėjimą tarp valstybių narių ir ar iš tikrųjų valstybės narės galėtų geriau bendradarbiauti, e, suteikdami pabėgėlio statusą. Ir tai, kas teismo sprendimo 2014 metais, šią prasme buvo teigiamas žingsnis į priekį. Kai kurios valstybės narės taip pat pasakė, kad toks pasiūlymas dabartinėmis aplinkybėmis e, ne, e, nėra dar reikalingas, nes valstybės narės, tai sako, šiek tiek skirtingas e, sistemas ir, pažiūrėjau, kalbiniai režimai yra skirtingi, toliau pabėgėlių perskirstimas, atsiprašau, prašymų dėl prieglapščių suteikimo paskirstimas pagal dabartinę sistemą, manau, kad reikėtų dar palaukti, kol tinkamai bus gyvenintas trečiasis Dublino reglamentas. Ir mes matome, kad galima būtų nustatyti kiekybinius ir kokybinius kriterijus, kurie pakeistų dabartinę tvarką ir padėtų mums kitaip skirstyti prašymus. Ir dėl abipusio sprendimų dėl pabėgėlio statuso suteikimo pripažinimo. Čia vėlgi egzistuoja skirtingų nuomonių. Galvojame, kad reikia palaukti dar antrosios sistemų derinimo stadijos, o kitiems atrodė, kad tikrai dar reikia palaukti, kad šis dar pasiūlymas nėra reikalingas ir palaukti tol, kol prieglašių sutikimo sistemos bus labiau suderintos abipusio pripažinimas yra skirtingai vertinamas, skirtingai interpretuojamas ir mes matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse abipusio pripažinimo principas taikomas pabėgėlių statusų suteikimui ir papildomos apsaugos suteikimui nebūtų tarpusavį susiję, jie nebūtų automatiškai tarpusavį susiję. Taigi, bandydami daryti kažkokias išvadas, galime pasakyti, kad šiuo metu politinis kontekstas e, nėra vienalytis, nu, yra įvairių nuomonių ir e, visus šios klausimus reikėtų kur kas įsamiau dar apsvarstyti prieš e, nusprendžiant, ko reikia ateityje. O dabar galėtume atsakyti klausimus. Right? Okay. I'll, um... Tad dabar aš toliau vėl pirmininkausiu. E, nariai paprašė tokio tyrimo, kadangi e, turim situaciją Sirijoje, kitur. Bet ir dėl kitų priežasčių mes nuolat aptarinėjam tam tikrus prieglopšio e, integravimo klausimus, tokius kaip įkurdinimas ir panašiai. Ir kartu dėl to, dėl dabartinių teisės aktų paketo susijusio su TVR sritimi. Tad e, čia jūs kalbėjot apie modelį, e, Dublino sistemą, kurio nebūtų prievartos, tikrai labai įdomus buvo pasiūlymas, bet vėlgi aš kalbu tokią netaisyklingą anglų kalbą, tiesiog e, sakyčiau, kad reikėtų sakyti Dublino sistema be tokio atgrasimo priemonių, nes dabartinė Dublino sistema iš ties labai plati, labai biurokratiška. E, ir dažnai prievartos priemonėmis e, vadovaujamasi. Tad aš sakyčiau, Dublino sistema be atgrasimo prievartos priemonių. Na, o dabar buvo pasakyta, kad reikė, jeigu reikėtų vėl pertvarkyti Dublino sistemą, tai kyla toks svarbiausias politinis klausimas. Kaip tada vėlgi užtikrinti pabėgėlių uh, E, paskirstimą, perskirstimą tarp valstybių narių. Tam reikėtų priimti politinį sprendimą, valstybių, valstybių narių tiesiog nuostata turėtų pasikeisti. Mes turim 28 valstybės narės ir į 15 jų atvyksta e, pabėgėliai. Tad toks yra politinis klausimas. Taip, e, kolegos prašė tokio tyrimo ir dabar aš įsivaizduoju, kad bus e, nemažai norinčių paklausti ponas Denis Dion pirmasis. Ačiū ponė pirmininkė, iš tikrųjų mano frakcija paprašė to tyrimo. Ir mes matom e, autorius. Iš tikrųjų, tyrime teisingai daroma išvada, kad nepriklausomai nuo valstybių narių politinės padėties, Dublino sistema iš tikrųjų subankrutavusi, taip galim sakyti. E, nes ji vis mažiau pasiteisina valstybėse narėse ir um, migra, prieglopšio prašytojų uh, perkelimas iš vienos valstybės narės minimalus ir kartu teisiniai, teisiniai ir kitokie kaštai labai dideli. Ir mes kaip tik uh, frakcijoje labai, labai gyvai diskutuojam uh, apie Dublino sistemos ateitį. Bet visą tai pasakęs, vis dėlto aš noriu pasakyti, kad naudinga buvo išgirsti ir atlikti tokį tyrimą. Na ir kai mes paprašėm tyrimo, tai mes pateikėm tam tikrų argumentų ir kartu pateikėm dokumentą, kuriame išdėstėm e, tiesiog konkrečius klausimus, kaip būtų galima uh, E, elgtis su būtent išorės sienomis, e, tiesiog perkelti svorio centrą nuo išorės sienų į tiesiog ES teritoriją ir numatant tam tikrus vidaus, viduje veikiančius prieglopšio prieimimo centrus, kur, kur, kur būtų atsižvelgiama į visą procesą, tiesiog į prieglopšio pareiškimų padavimą, jų nagrinėjimą ir taip toliau, visą grandinę. Bet suprantama, tokius centrus steigti, aišku, sudėtinga, nes e, tada reikėtų vėl spręsti kitus klausimus, kas už ką atsako, kas atsako už e, apeliacijų procedūras, kas atsako vėlgi už sudėtingų prieglopšio pareiškimų tiesiog perskirstimą. Tad tai yra kartu ir politiniai klausimai. Ir atsakymų juos nematau. Ir esu, pasakysiu, nusivylęs. Aš tikiuosi, tik, tikėjausi. Taip, aišku, būtų galima sakyti, kad tai ta sistema tikrai neįgyvendinama, nepraktiška, e, bet gal būtų galima daryti išvadą, kad būtų galima padirbėti su ją detaliau. Na, o tyrime E, tik tai keli klausimai skirti tiems konkretiems klausimams. E, kita vertus, e, kiti šimtai puslapių kitiems bendriems dalykams. Dabar ta mintis pasakyta Dublino sistema be prievartos graži mintis, bet ką tai realiai reiškia? Tai reiškia, kad valstybės narės e, šiaip jau tada nenori, neturėtų tada perkelti e, prieglopšio prašytojų į kitas valstybės narės, kur jiems sąlygos prieglopšio nagrinėjimo prastesnės ir panašiai. Tad problemos išlieka. Ir problemos šiuo metu tokios didelės, kad mes turėtume uh, E, drąsiau mąstyti, turėtume užgriepti plačiau negu dabartinė Dublino sistema. Norėdami sukurti bendrą prieglopšio sistemą Europoje, turėtume mąstyti apie tai, e, kokių padarinių tada tokia sistema keltų. Aš tą norėčiau atsak gauti atsakymų į tai. Pirmininkas. Taip, iš ties buvo pateikta tiesmukų klausimų kolegoms. Uh, E, e, būtent buvo kolegos, kurios, kurie paprašė, tiesiog ėmėsi politinės iniciatyvos surenkti tokį tyrimą. Tad vėl išklausykim kitų dar kolegų klausimų, o po to tada jau suteiksiu jums žodį atsakyti. Silvi Grijon. Ačiū, esu šiaip jau nustebusi. Aš detaliai neskaičiau šito tyrimo, bet suprantu, ką jūs sakot. Pirmininkas e, apibendrina, sakydamas, kad čia tarsi dabar mes pageidavom kitos Dublino sistemos, pagerintos Dublino sistemos. Ir aš norėčiau šiaip jau suvokti, e, ką, kas konkrečiai čia pra, siūloma. Taip dabar pateikti tam tikri alternatyvūs problemų sprendimo būdai atsižvelgiant į turimus sunkumus susijusius su bendra prieglopšio e, sistema. E, čia tarsi kalbama, kad sistemose yra pusiausvėra, tačiau tos pusiausvėros nėra. Na ir dabar prašyti perkelti e, prašymų skaičius 12 procentų, perkelimą iš tikrųjų 3 procentai, kaip buvo pailustruota pavyzdžių. Tai yra irgi problema. Tad aš norėčiau žinoti, ar iš tikrųjų reikėtų peržiūrėti šitą sistemą, ar vis dėlto reikėtų geriau įgyvendinti tos sistemos nuostatas, tiesiog geriau jas įgyvendinti. Aš supratau, kad e, buvo prašoma kartu jūsų nuomonės apie tai, e, kokių galimų kitų priemonių, įgyvendinimo priemonių ar tuos sistemos uh, E, pagerinimo priemonių yra. Ar čia tiesiog kalbam apie apskritai naują sistemą, e, ar jos vertinimą tam tikrais kriterijais, ar, ar tiesiog reikėtų vėlgi pasinaudojant dabartinės sistemos e, nuostatomis, kaip būtų galima jas geriau įgyvendinti. Aš norėčiau, kad jūs patikslintumėt. Pirmininkas, taip, taip, dabar čia mes kalbam apie sistemos alternatyvas, Na, o dabar toliau ponia Lopės, ponas Lopės Agilar. Anksčiau, prašom, prašom arčiau e, mikrofono kalbėti. Nekeista, kad tai, ką aš ketinau pasakyti, jau įsakė prieš mane kalbėję kolegos. Visiems juk akivaizdu, per tuos visus metus, kai buvo kuriama prieglopščio politika, po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, tai ir, ir, ir mes suvokiam, kaip, kaip, kokia sudėtinga visa šita sistema, kokia e, plati. Mes e, vėlgi per politinę, rinkiminės kampanijas uh, prieš rinkimus gegužės mėnesį kartodavom savo rinkėjams, kad po Lisabonos sutarties įsigaliojimo visa prieglopšio e, sistema dabar peržiūrima, ar ji bus peržiūrima. Ta mes sakėm, tačiau į mūsų e, tokius žodžius rinkėjai neįsiklausė, jie netikėjo. Ir tai dėl to, kad valstybėse narėse e, prieglopšio sistemų, sistemos labai, labai nevienodus, labai nevienodai gyvendinama ta politika. Tad klausimas yra toks, tad kokiais būdais galėtume, galėtume tiesiog įveikti tuos sunkumus, kiek galėtume suteikti valstybėms narėms uh, E, manevravimo laisvės, tiesiog kiek galėtume leisti tų įvairių lygių, kuriais įgyvendinamos sistemos nuostatos. Kaip būtų galima įveikti trūkumą? Ar tai yra trūkumas tie įvairūs lygiai? Ir ar galima įsivaizduoti, kad būtų sukurta tam tikra europinio lygio darbo grupė, tikslinė darbo grupė, uh, kuri e, šiaip jau nagrinėtų, at, kuri užtikrintų, kad valstybės narės e, rimčiau įgyvendintų prieglopšio migracijos e, politikos paketo dokumentus, kad mažiau būtų sistemų nevienodumo ir kad nebūtų tas didelis atotrukis tarp tikslų ir uh, ir įgyvendintų dalykų, kad būtų vėlgi atsižvelgiama į Lisabono sutartį. Ta toks klausimas, pirmininkas, bet taip mes iš tikrųjų juk įgyvendinam sistemos nuostatas. Ačiū už klausimą. Toliau, Cecilija Vikstrom. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš pirmiausia norėčiau pasidžiaugti, įvertinti darbą, kurį jūs atlikot pareng, atlikdami tyrimą. Kai e, birželį buvo priimta bendra prieglopšio migracijos sistema, tai įsivaizdavom, kad e, įgyvendinimas užtruks ilgai tam tikrose valstybėse narėse. Bet, manyčiau, įgyvendinus tą sistemą turėsim aiškesnės taisyklės ir aiškesnius saugiklius nagrinėjant prieglopšio prašymus. E, Bet kita vertus, neturėtume dabar jau manyti, kad mes pasiekėm tobulą sprendimą. Kaip jau buvo aiškiai pasakyta, sprendimas anaip tol netobulas. Mes turime mąstyti apie tolimesnius žingsnius. Tam, kad būtų galima tikrai pagerinti sistemą ir spręsti problemas, kurių mes dar nebuvom įsivaizdavę rengdami ir priimdami paketą ir tikrovė šiaip jau ne visada palanki. Tad manyčiau, tyrimas padės mums suvokti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Aš buvau pranešėję Dublino 3 reglamento atveju ir kartu e, pasisakiau už aštunto Dublino trečio reglamento pakeitimą, kur kalbama apie nelydimus nelydimus e, nepilnamečius. Čia prieš kelis mėnesius pateikėm pakeitimą. Tad e, tos problemos, kurias jūs paminėjot, tai būtent nepakankamas solidarumo priemonės panaudojimas ir kartu kolegė, e, kolegos nurodė, E, kirtas problemas e, perkelimų atveju, antai 3 procentai pagal Dublino sistemą vietoj 12 procentų. Jūs e, argumentuojat tokią Dublino sistemą, kur valstybės narės E, griebtųsi ne prievartos priemonių, bet, e, bet savanoriško gražinimo, tiesiog atsižvelgdamos į prieglopšio ieškotojų poreikius, preferencijas. E, bet tai yra ketinimai, bet kita vertus tikrovė kitokia, valstybės narės nerodo ženklų, kad jos nori pereiti prie tokios kitokios sistemos ir valstybių narių tiesiog e, diskrecijos nuostatomis nepasinaudota. Aš nemanau, kad valstybės narė savanoriškai persiorientuotų. Netgi kalbant apie nepil, nelydimus pilnamečius, dabar tas klausimas aptarnėjimas taryboje, tai matyti, kad valstybės narės nori vis dėlto išlaikyti galimybę prievartą perkelti, perduoti ir nepilnamečius. Tai kaip tada tokiom sąlygom mes galim įtikinti valstybės narės, kad toks jų polinkis neišlaikys kritikos ateityje, kad reikia keisti mąstymą. Ir kartu galima pasiremti statistikos duomenimis apie tas valstybės narės, uh, E, dėl, tai yra šešios valstybės narės dabar tvarko 80 procentų visų prieglopšio prašymų. Tad aišku, kad sistema nėra tvari, reikia rimtai vertinti alternatyvas. Tad klausimas toks, atsiprašau, kad aš čia taip įžanga tokia ilga buvo. Tai klausimas, koks kelias į priekį? Ar būtų galima imtis tam tikrų bandomųjų projektų, kurių, kuriuos valdytų EASO, sakykime, per kuriuos būtų išbandomi uh, mm, prieimimo sąlygos, prieglopšio nagrinėjimo procesas, kad tai būtų tiesiog projektai ES lygių. Ar, ar, ar įmanomi tokie proce, projektai, ar, ar tai galėtų būti kelias į priekį? Pirmininkas Cecilija, kol jūs kalbėjot, būdamas kaip irgi naujas šioje kėdėje, maščiau, kokios galėtų būti galimybės uh, bet įsivaizduoju, kad tyrimo autoriai iš ties pasigilins į šį aspektą. Jie e, atitinkamai į atskirą sritį. Čia tiesiog kaip pirmininkas sureaguosiu trumpai tai, ką jūs, norėjau sureaguoti tai, ką jūs sakėt. O dabar kitas kalbėtojas, Joseph Biden. Ačiū. Tyrimas e, iš tikrųjų labai svarbus. Jame yra nemažai elementų, kurie e, teikia tam tikrų vilčių. Taip, iš tikrųjų būtų galima mąstyti apie sistemą, kurioj e, nebūtų prievartos ar e, kad nebūtų didžiasias dėmesys skiriamas uh, prievartai. Na ir dabar tyrime kartu kalbama apie prieimimu, prieimimo sąlygas pirmos, pirmoji atvykimo vietoj, sąlygų pagerinimą. Gal tada vėlgi sistemą būtų galima peržiūrėti, įtraukiant humanitarinių, sakykime, vizų išdavimą. Tai būtų labai gerai, nes iš tikrųjų tas klausimas labai, e, labai svarbus, o pagal dabartinę e, sistemą tam, tikros, tam tikrų valstybių narių e, prie to prieimimo pirmoje atvykimo vietoje tiesiog sistemos perkrautos. Be to, kita vertus, vėlgi numatant tam tikrą teisinę pagalbą, tai vėlgi išvengtume tokių tiesiog sistemos apkrovimų tam tikrose valstybėse narėse. Manyčiau, Vėlgi, čia buvo minėta kartu e, politiniai sprendimai, e, kurie būtų priimami remiantis faktais, bet vien to nepakanka. Mes e, be abejo pirmiausia kalbam apie politinius sprendimus, raginam tokius priimti sprendimus, kaip būtų galima pagerinti dabartinę Dublino sistemą. Dabar svarbiausias dalykas e, tiesiog pasiekti, kad Dublino sistema būtų įgyvendinama, kad ji veiktų, bet kita vertus mes turėtume mąstyti ir plačiau apie ateitį. E, pasisakė visi, užsirašė, iš tikrųjų labai įdomiai pastebėjote, e, tikrai reikalingas politinis sprendimas, ta prasme, kad Na, netmetant to ko buvo paprašyta ir kas buvo padaryta, kalbant apie atsakymus šiame dokumente, šiame tyrimė užduotus klausimus. Ir Silvi Grijom ir ponė Vikstrom ir kiti kolegos yra atlikę nemažai darbo šioje srityje ir viena iš problemų įgyvendinančios klausimus yra politinė problema. Jūs kalbėjote apie sudėtingumą kaip problemą, kaip kliūtį, bet taip pat yra ir politinis klausimas, kuris buvo ką tik paminėtas. Na, aš tai tik sakau, kad yra tokių kliūčių įgyvendinant nuostatas. Ir ataskaitoje labai sudėtinga tai nurodyti. Ir turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad mes norėtume žinoti, kaip būtų galima apeiti tuos dalykus, ką mums kaip teisė, teisės aktų, kuriems būtų galima padaryti. Juk mes rengėme tuos dokumentus, kaip dirbti su žmonėmis. Taigi gal pirmiausia galėtumėte atsakyti šį klausimą, bet taip pat sureaguoti ir į kitus klausimus. Dėl darbo tvarkos, na, akivaizdu, kad šis, ši ataskaita yra paskutinė, tikrai labai daug darbo buvo atlikta, visą tai svarbu, bet E, vėliau jums dirbant mes norėsime su jumis susisiekti, gal reikės daugiau informacijos. Įgyvendinimo klausimai mums labai svarbus, nes tai yra problema dėl šio dokumentų rinkinio. Valstybės narės nedaro to, kas nurodyta, neįgyvendina nuostatų. Taigi, prašau, žodis jums. Ačiū, ačiū už klausimus. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nes žinau, kad ir koleg, kolegės, kolegos daug ką turi pasakyti. Dėl pono Dijom, kai kalbame apie bendrą e, tvarkymą, Ir jūs kalbėjote apie Europos prieglopščio centrus, tai mes labai suprantame, kad uh, kad ir kaip tas centras būtų įsteigtas, jis vis tiek bus valstybėje narėje ir vis tiek bus taikomi ir valstybės narės teisės aktai, ne tik ES teisės aktai. Ir taip mes e, moko, išmokom, supratome vieną dalyką apie institucinius dalykus. Labai svarbu žinoti iš anksto, koks bus procesas, kiek žmonių reikės, kiek lėšų. Taip pat labai svarbus tas požiūris, kai dalyvauja daug suinteresuotų subjektų. Ir jeigu tie centrai būtų labai nedideli, jeigu pilietinės organizacijos jiems vadovautų, tai e, patys priegrupščio prašytojai daug labiau galėtų pasitikėti sistemą. Ir yra šiame tyrimė cituojama daug empirinio darbo. Galima sukurti naujus ar didesnius centrus dėl įvairių priežasčių, pirmiausia, teisiškai taip labiau apsimokėtų nes kalbame apie ES valstybės narės. Ir yra praktinių dalykų, kurie kelia nerimą, kalbant apie didelius centrus. Tai būtent tą mes ir norėjome pasakyti, kad labai svarbu, kad prieglopščio prašytojai pasitikėtų sistemas. O tą, tą pasitikėjimą lengviau sukurti tuo met, kai mm, sulaikymo prieimimo centrai yra mažesni. E, dar vertėtų pasakyti, kad toks centras yra pereinamojo pobūdžio, kai asmuo laukia sprendimo pabėgėlius reikia pripažinti kuo greičiau, o po to kyla integravimo klausimas. Dabar, kai kalbame apie tai, tai kai priimamas sprendimas dėl prieglopšio, tai asmuo negali laisvai judėti Europos Sąjungoje. Mums reikėtų lankstesnės sistemos ir Tai nurodyta ir dokumente, kuris buvo neseniai paskelbtas. Reikalingas bendras darbas, bendras dokumentų tvarkymas. Uh, Ir šiuo metu priėmus teigiamą sprendimą dėl prieglopšio vis tiek asmo negali naudotis visomis teisėmis. Taigi reikalingas toks in inovatyvus mąstymas ir reikia suprasti, kad tie dalykai, kurie iš tikrųjų veikia, tai veikia mažesniu mastu ir prieglopšio prašytojai neturėtų e, išgyventi tokio ilgo ir sudėtingo proceso mums, jeigu mes norėtume sukurti ką nors naujo ir inovatyvaus, tai gali būti tik kažkoks kitoks dalykas, bet toks pat sudėtingas. Juk tuomet reikėtų nuspręsti, kokius prašymus perduoti Europos centrui, kokius nacionaliniam ir vėl prasidėtų biurokratinė sistema. Dabar teisinės priemonės ES lygmenių veikia, tačiau yra ir papildomų problemų, pažiūrėjau, kaip nustatyti pažeidžiamumą. Svarbu, kad tas pažeidžiamumas ir pažeidžiamumo atpažinimas nebūtų dar vienas sudėtingas dalykas. Mes nagrinėjome tuos modelius, kai dokumentai tvarkomi kartu Na, pavyzdžiui, gal ir utopiškai atrodo, kad galėtų būti viena prieglopščio prašymo institucija visoje Europos Sąjungoje. E, labai svarbu, kad ir nacionaliniai pareigūnai vieni kitais pasitikėtų. Bet atrodo, kad dabar sistema yra sukurta tam, kad būtų patogiau valstybės tarnautojams, o ne prieglopščio prašytojams e, kolegos gal tiesiog geriau, tiksliau atsakysi kai kurios klausimus, prašau. Kalbant, e, gal aš tik labai bendrai dar pristatysiu tuos bendrus dalykus, o paskui kolegijams perduosiu dėl įgyvendinimo ir dėl įgyvendinimo to trūkio. Galima rasti kelis atsakymus. E, teisės aktai yra gana nauji e, ir yra naujos finansinės priemonės, taigi išteklių yra, e, kuriant pajėgumus dėl prieklopščio prašymo tose valstybėse narise, kuriuose sistemos yra netokios stiprios. Pilietinėje visuomenė turėtų atlikti svarbu vaidmenį, ypač prieimimo srityje e, kalbant apie ES lėšas, kurios leidžiamos stiprinant prieimimą. Tai, tai yra labai svarbu. Europos teisingumo teismas prieimė sprendimą dėl įvairių prieimimo centrų Italijoje. Atrodo, kad e, vieni yra siunčiami pačius blogiausius centrus, tarsi nubaudžiami bet yra ir kiti itali centrai Italijoje, kurie finansuojami iš Europos pabėgėlių centro ir juos tvarko pilietinės visuomenės atstovai. Tie centrai yra mažesni ir prieglupščio prašytojai gali gauti prašymą ir gali pasinaudoti teisinę sistemą. Na ir atrodo taip labai banaliai e, skirstoma, atrodo žmonės į vienus ar į kitus centrus, bet E, kai kurie labai dideli e, centrai Europos Sąjungoje e, regis būtų vieninteliai tokie, kurie teikia konsultacijas ir ar tarptautinė migracijos organizacija, kuri teikia konsultacijas. Mes galėtume iš, išsaugoti, iš, sutaupyti daug lėšų, jeigu būtų galima gauti fin, konsultacinę pagalbą. Finansavimas gali būti skiriamas tuo, su tokia sąlyga, kad juo, būtų, kad juo galėtų naudotis pilietinės visuomenės atstovai. Mes taip pat norime galvoti praktiškai dėl to, kaip reikėtų pagerinti e, prieimimo sąlygas, pirminės prieimimo sąlygas. Ir tre, čia ir paskutinė pastaba yra susijusi su alternatyvoms Dublino reglamentui. Pirmiausia, tai alternatyvus paskirstimo kriterijus. E, tikriausiai komiteto specialistams, nariams tie kriterijai puikiai žinomi dėl to, e, koks skaičius pabėgė e, prieglopšio prašytojų gali būti paskirtas kokioms valstybėms narėms. Na, mes valstybės narės ne vienintelis priima sprendimus, jūs taip pat turite daug įgaliojimų. Valstybės narės e, no, nu, linkia manyti, kad šis aspektas yra nacionalinis, tačiau yra europinės priemonės. Reikėtų pabrėžti, kad net jeigu ir būtų naujas paskirstimo kriterijus, tai vis tiek reikėtų nutarti, kas kur paskiriamas. Ir štai čia yra tas žmogiškas klausimas. Būtent tada reikia išklausyti prieglopšio prašytojo ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo yra labai svarbus. Nes tie žmonės keliauja nelegaliai, pasinaudodami nelegaliais pervežėjais. Ir jiems reikalingas teisin, reikalinga teisinė pagalba, jie yra neteisingai informuojami. Uh, Ir reikia, kad informacija teiktų pilietinė visuomenė apie tai, kur būtų galima susitvarkyti prie glopšio prašymo klausimus. Ir yra politinė netvarka dėl to, kad buvo priimti būtent tokie politiniai sprendimai. Na, mūsų ataskaitoje, ga, iš ataskaitos gal atrodo, kad stengiamės kad padaryti kažką naujo, bet iš tikrųjų tik nustatome problemas ir pateikėme pasiūlymus, kaip jas įveikti. Ačiū dėl ES prieglopščio centrų. Ir reikia remtis Dublino sistema, taip kaip ji yra suprantama ir kaip ji yra taikoma šiandien. Manoma, kad gal būtų lengviau dirbti palaipsniui ir po to pereiti prie visiškai integruoto prieglopščio prašymo sistemos. Taip pat reikėtų sukurti tokį jausmą, kad atsakomybė dalyjama, dalyjasi visi gyvendindami Dublino mechanizmą, kad visą tai galima atlikti skirtingomis formomis. Silvigijoma e, klausė, o aš jai norėčiau atsakyti, kad mes nesiūlome naujo Dublino dokumento, bet jau laikas atnaujinti senąjį. Ir labai svarbu kad vyktų politinės dėrybos, o kol jos vyks ir kol jos įvyks ir kol susiformuos nuostatos, tai dabar e, prievarta neturėtų būti gali, viena iš galimybių, nes tai prieštarauja žmogaus teisėms. Todėl mes siūlome palaipsnį pereimą Ir dabar Dublino dokumentas gali būti gerai įgyvendinamas remiantis dabartinė teisinė sistema. Ir dabar pereinu prie ponios Agilar klausimo dėl ES darbo grupės, ar būtų galima tokią sukurti. Ir iš tikrųjų tai ji jau yra ir viskas priklauso nuo įgaliojimų, ko valstybės narys prašytų ir ar Europos parlamentas atliktų tos veiklos priežiūrą. Kita vertus, jeigu paliktume viską tiems, kurie atsakingi už įgyvendinimą, tai tai irgi būtų rizika. Jeigu norime užtikrinti atskaitomybę ar skaidrumą, tai turime užtikrinti geresnį tos sistemos patikimumą. Ir e, tuomet yra daugiau tikimybės, kad tie teisiniai reikalavimai bus geriau gyvendinami. Dėl Dublino alternatyvos pasiūlymas jau pateiktas yra ir, ir ECRE, ir UNCR yra parengė dokumentus ir dėl perkelimo. Jūs vėliau kalbėsite ir perkeliant asmenys irgi turi būti naudojami paskirstimo raktai ir tas paskirstimo rakto mechanizmas turėtų būti siejamas su laisvu pasirinkimu, atsižvelgiama į agentūrą, agentūros nuomonę, į prieglopšio prašytojų nuomonę, į kultūrinius ryšius su kai kuriomis šalimis, kur galbūt geriau tvarkyti dokumentus, bet vėlgi reikalinga teisėkuros reforma o pagal dabartinį, dabartinę teisinę bazę to pasiekti negalima. Tačiau ko galima pasiekti, įgyvendinant esamus standartus, tai yra pašalinti arba sumažinti koherentiškumą nes pagrindinės teisės, kaip yra įtvirtinta sutartyse, yra vienas iš svarbiausių dalykų. Taigi mes siūlytume peržiūrėti Dublino dokumentą. Bet kol tai nevyksta, reikia pasinaudoti dabartinę sistemą ir padaryti viską, ką galima remintis jie. Taigi kelias judėti pirmin būtų toks dėl pilotinių projektų, jie jau buvo įvykdyti dėl prieimimo, 2014 keli projektai vyko dėl Bulgarijos, situacijos Bulgarijoje ir dokumentai jau paskelbti dėl prieimimo sąlygų dėl Mare Nostrum operacijos ir jai teikiamos paramos tai dar vienas pavyzdys. E, kokia gali būti bendra prieimimo iniciatyva, iš kurios būtų galima pasimokyti, kaip dirbti toliau. Tačiau visiškai integruoti prieglopščio centrai, kad jie būtų įsteigti, reikia atsakyti į du klausimus. Tai eksante pasiskirstimos pareigomis ne tik dėl to, kas ką daro, bet ir kur kas daroma. Uh, ir reikėtų įtikinti priimančią valstybę narę tikrai priimti tokį centrą su visomis pasiekmėmis. Ir jeigu tas centras e, e, pareikalautų labai daug pajėgų, tai gal ir nebūtų norima priimti tokį centrą. Kai jau priima sprendimas dėl prieglopščio, žmonės jau negali likti centre, jie turi būti perskirstomi, bet kur jie turėtų vykti. Taigi vėl reikėtų tuos žmonės perkelti, o e, tie pers, perkelimai turėtų remtis Dublinu ir koherentiškumas irgi lieka problema, būtent todėl koherentiškumo klausimą labai svarbu išspręsti. Dėl prieigos e, tai suprantama kaip didžiausia problema. Prieiga, galimybė naudotis prieklopšio prašymu yra didžiausia problema ir tai yra susijęjama su e, atvykimo šalimi valstybės narės ES išorės sienose visada manys, kad sistema yra joms nenaudinga, tačiau nebūtinai taip turi būti. Paskirstimą reikėtų atsijėti nuo įvažiavimo šalies ir atskirti, paskirstimą emigrantų reikėtų atskirti nuo pasienio pareigūnų atsakomybės. E, norėčiau dar E, paprašyti komiteto nario pasisakyti Denį, prašau. Ačiū, galėčiau kalbėti trumpai, tikrai išklausiau daug svarbių dalykų ir norėtųsi, kad visa tai būtų įtraukta į ataskaitą. Pavyzdžiui, pasiūlyme nenurodyta, kad norėtumėte didelių centrų, kad tai būtų gerai ir niekada nebuvo diskutuojama tuo klausimu, bet tokie dalykai, manyčiau, bent jau kai kurie galėtų būti išspręsti ir iš tikrųjų buvo gerai apgalvota visa tai. Taigi, jeigu būtų tokios medžiagos, jeigu turėtumėte laiko ir pajėgumų, gal galėtumėte parengti papildymą ir paaiškinti tuos dalykus dėl sprendimų reikėtų šiek tiek kūrybiškiau elgtis, taip pat reikėtų atliepti ir į politinę tikrovę. Mes galime galvoti ir kitaip, nesiremdami situaciją valstybėse narise, galime sakyti, kad nekreipsime dėmesio į tą politinę situaciją taryboje manau, kad reikėtų pagalvoti, ką valstybės narys galėtų padaryti ir ko negalėtų. Dėl koherentiškumo tikrai pritariu tam argumentui, nes dabar atrodo, kad e, sakote, kad Airijoje yra gera prieglupščio prašymo sistema, bet tai reiškia, kad tos valstybės narės, e, kurios, e, kuriuose sąlygos yra geriausios, e, tai į jas ir kreipsis daugiausia prieglopšio prašytojų, o tai reikš, kad sistema e, netobulės, o prastės. Taigi tikrai reikėtų užtikrinti realų, tikrą įgyvendinimą Euro, visose ES valstybėse narėse, užuot sakius, migrantams vykite kur norite. Taip, Dar vienas narys paprašė pasisakyti. Marija Loristin, prašau. O po to, Violeta, paprašysiu jūsų tęsti ir pristatyti savo išvadas. Marijo, prašau. Ačiū, norėčiau padėkoti už labai įdomų tyrimą ir ataskaitą, bet mano klausimas ir pastaba tokia. Dabar, kai žiūriu į lenteles ir skirtingus skaičius, kiek prieglopšių prašytojų skirtingose šalyse iš, paties, iš to paties regiono, jeigu palyginsime Švediją ir Suomiją, pavyzdžiui, arba jeigu palyginsime Italiją ir Portugaliją, tai pamatysime, kad problema jūs yra. Ir iš tikrųjų nei, niekaip neįveikti skirtumai šalyse, kurios šiaip jau panašios, kalbant apie jų bendrasias sąlygas. Taigi aš norėčiau tokio regioniškesnio požiūrio, kad būtų didesni centrai, bet kad juos teiktų ne Briuselis, bet pačios šalys, kurios bendradarbiautų, to šalys, kurios ir kultūra, ir tradicijos panašios, kurios vienodai supranta problemą, kurios gali, pavyzdžiui, dalintis ištekliais. Pavyzdžiui, aš esu iš Estijos ir 95, e, o Švedijoje 65 tūkstančiai, tai mes su Švedija galim puikiai bendradarbiauti bendradarbiauti ir būtų daug lengviau susitarti šiuo klausimu, nei, pavyzdžiui, jeigu imtumėte tą šalis, kurios e, yra skirtingose regionuose. Taigi, kai jūs darėte imtis ir kalbėjote su politikais, tai man trūko to regioninio požiūrio ir mano pasiūlymas būtų toks ir klausimas būtų toks, ar įmanoma šią kryptimį padirbėti. Uh, ir palyginti skirtumus regioniniu mastu ir surasti labiau regioninius sprendimus. Na, tai kitą kartą prašau įtraukti Baltijos valstybės į savo sąrašą, kai renksite ataskaitą, kad būtų tinkamesnis pasiskirstimas. Iš tikrųjų labai įdomus pasiūlymas. Iš tikrųjų Gal reikėtų sugrupuoti tas valstybės narės po keturias ar šešias. Puiku, Violeta, pertraukėme jūs, bet dabar prašau pristatyti savo pastabas ir apibendrinkite. Dėl paskutinio klausimo, dėl solidarumo dėl solidarumo įgyvendinimo arba solidarumo kūrimo pasitelkiant tokį subregioninį požiūrį. Uh, Tikrai reikėtų į tai atsižvelgti ir sutartie tai yra nurodyta, sutartie dėl ES veikimo yra nurodomas dvišalis, daugišalis valstybių narių bendradarbiavimas, kad jos, ga, jos gali tai daryti, jeigu nori, yra nuostatos dėl sustiprinto bendradarbiavimo. Taigi, tai tikrai galėtų būti tas kelias e, užuot svarstę tokį požiūrį, kai viskas arba vienoje vietoje, arba visai ne. Teisėkuros lygmenių mes galime remtis bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Sprendimai priimami konsensuso būdu, taigi labai sunku prisit, susitarti dėl bendrų dalykų, kad visos valstybės narės judėtų tą pačią kryptimį tuo pačiu metu. Dėl visų kitų dalykų norėčiau paminėti tai, kad ne į visus klausimus galėjome atsakyti taip išsamei, kaip norėjome, nes duomenų trūko ir rugsėjai reikėjo pristatyti dokumentą. Taigi tik tie galėjome pasiekti per du mėnesius. Pra... Šiaip ar taip, mes norėjome pasakyti svarbiausias mintis. Europos parlamentas jau turi daug ataskaitų dėl 80 straipsnio, dėl dokumentų tvarkymo ir dėl skirtingų sričių, kai kalbama apie bendrą e, dokumentų tvarkymą. Taigi mums reikėtų žiūrėti šią problemą e, palaipsniui ir žiūrėti, kokiu rezultatu galima pasiekti turint dabartinę teisinę bazę, atsižvelgiant į tai, kad Dublino reglamentas buvo ką tik patvirtintas, taigi arba jis bus atšauktas, arba visiškai peržiūrėtas, bet tam reikės daug laiko, jisgi tik 2013 metais buvo patvirtintas. Tai, na, nemanome, kad nieko nepavyks, bet kodėl Dublinas, Dublino nuo ketvirtas reglamentas negalėtų būti turimas galvoje. Reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų. Norėčiau padėkoti visoms, visiems trims e, pranešimo autoriams. Jūs nurodėte parlamento narius, ar ponė Gijom buvo, turėjote galvoje? Taip, tikrai jums ir tenka visą atsakomybę. Dabar norėčiau padėkoti visiems trims autoriams už e, ataskaitos pristatymą. Ačiū ir jums, kolegos, už šią įdomią diskusiją. Ačiū dar kartą už pristatymą ir už jūsų laiką. Thank you. Kolegos trečią valandą atvyks Austrijos atstovė ir kalbėsime apie perkelimo klausimus.